Colleagues, good morning. Let's start our. Kolegos, pradėkime posėdį. Pirmiausia, reikėtų patvirtinti darbo tvarkę. Laikome, kad ji patvirtinta, taip. Dėkoju. Tuomet pereikime prie antrojo punkto, tai yra pirmininko pranešimai. Keletas iš jų, keletas pranešimų dėl e, trišalių dėrybų. Mes atnaujinome darbą šioje srityje, pateiksiu naujausios informacijos. Dėl Europos statistikos e, trišalės dėrybos nutrūko vasarį dėl to, kad įgaliojimai tuo metu steigti Graikijai pirmininkavusiai E, neleido pasiekti pažangos. E, tos išalės darybos dabar atsinaujins. E, palaikome ryšius su pirmininkaujančia Italija. Prasidės darybos ir numatytas posėdis lapkričio 18 nuo 9 iki 12 valandos. Naujasis pranešėjas yra Hugbaje frakcijos patvirtino iš naujo arba iš naujo paskyrė savo šiems panašėjus EPP ponė Galpelts, ECR ponas Ocog, Alde ponė Eltvelt, Gue Lopes ir e, žaliai paskiria poną Lambertsą. Toliau Europos ilgalaikių investicijų fondas, trišalės darybos atsinaujino, du trilogai vyko, spalį ir lakvičio penktą dieną. Turiu pasakyti, kad neblogai mums pasisekė. Rezultatai neblogi. Kitos e, tri šalės darybos Strasbūrė vyks e, lakvičio 26 dieną ir galbūt gruodį dar. E, daug ko e, tikimės iš to trilogo, kuris vyks Strasbūre. Manau, kad netgi mes gal sustarsime iki metų pabaigos dėl šio aktualaus teisės akto. Aišku, jeigu visi neišspręsti politiniai klausimai laiko bus išspręsti. Dėrybininkų komanda yra tokia reikia. EPP atstovas Alen Lamasur, Kofer socialistų, Etsersai Seid Kamal, Filip Debaker Alde, e, Rudio Baskės Guengel, Filipas Lamberts Žaliųjų atstovas. Kol kas FDD dar nepaskyrė šešėlinio pranešėjo kitas dialogas dėl um, e, apsikeit švietimo mokesčių taryba 6 lakvičio siūlė e, sustarė dėl bendros pozicijos. E, gruodį mes dirbsime toliau, o Liepos mėnesį uh, buvo patvirtinta pozicija, dėl kurios, e, kuri buvo pradžioje patvirtinta šių metų balandžio mėnesį. Trilogai e, prasidės greitai. Pirmasis vyks e, lakučio 19 po pietų, o paskui kitas ryte gruodžio 4 vyks. Dėrybinių komanda yra tokia. Pranešėjas Pablo Zalba iš APP. Ole Ludvigson, socialistų atstovas, Sampotero ECR, Sophie Intveld Alde, Makarti Gue, e, Bas Eichhut Žalių atstovas ir Marko Valį FDD. Vakar vyko dar vienas trilogas dėl direktyvos e, skirtos kovai su pinigų plovimu ir pervedimu reglamento. 4-10 lapkričio vyko trilogai. Dirbame pagal 55 taisyklę su Libe komitetu, pagal bendrą komitetų procedūrą. Įgaliojimai techniniam darbui yra suteikti. Mes aptarėme aktualiausias temas, tikriausiai nereikia jums vardyti visų detalių, galutiniai savininkai, apsauga, e, rizikos vertinimas ir kiti dalykai buvo aptarti. Antradienį, lapkričio 25, e, vyks kitas trilogas. Mes matome neblogus rezultatus ir tikimės, kad galėsime šį labai aktualų dokumentą patvirtinti greitai. Dabar trečias darbo tvarkės punktas. tai yra mūsų kiekvieno mėnesio darbas, priežiūra įgyvendimo priemonių tam tikrų e, teisės aktų. Mūsų darbai atspindi mūsų ryštą atlikti deramą priežiūrą E, kaip gyvendamos deleguotosios ir gyvenimo priemonės, kiek jos yra aktualios. Taip pat mes siekėme gyventi savo institucinės ir demokratinės e, prerogatyvas. Šios dienos diskusijai mes atsirinkome mokumą 2 ir deleguotus aktus šioje srityje. Dokumentas jau yra patvirtinęs, taip pat padengimo likvičiuojų turtų rodiklio ir sverto koeficiento uh, ataskaitų teikimą pagal e, kapitalo reikalavimų direktyvą, e, šalių atskaitomybė pagal šalių e, ataskaitas pagal kapitalo reikalavimų direktyvą ir bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos ir bendrojo pertvarkymo mechanizmo. E, su paskutinė tema susijęs e, deleguotasis aktas yra gana sudėtingas, nes jis susideda iš dviejų elementų. Deleguotą į aktą komisija jau yra patvirtinusi, tačiau mes esame susidarėję dar dėl tam tikro priemonių pateko, paketo ir įgyventinimo priemonė dar turi būti patvirtinta komisijoje artimiausių metų. O taryba, kaip žinia, gali pateikti savo pakeitimus tokiems dokumentams. Ir mes su taryba sutarėme. Ir tikiuosi, kad komisija palankiai į tai pasižiūrės. Sutarėme dėl procedūros. Mes seksime, kaip taryba e, ves dėrybas dėl įgyvendinimo akto ir tik tai po to apsispręsime galutinai dėl deleguotojo akto, dėl kurio mes galbūt pasinaudosime atmetimo procedūrą. Norėtume išlaikyti tuos du dokumentus susijėtus, kaip priemonių paketą, rinkinį ir kreipsimės į tarybą, prašysime su mumis aptarti jų vertinimus. O paskui tikėsime, kad komisija informuos parlamentą apie savo veiksmus. Mes nesame visiškai patenkinti tuo, kad e, diskusijos dėl įgyvendinimo priemonių. E, tos priemonės nebuvo tik formalios, bet esminės svarbos, nes labai e, turėjo rimtą poveikį mokesčių pasiskirstimui fondui, bet diskusijos nevyko deramai. Pagal institucijų e, sandarą e, parlamentas negavo visos informacijos laikų, mes iš kitų šaltinių gavome tą informaciją ir tikiuosi, kad daugiau tai nebepasikartos. Mes turime siekti, kad komisija laikysi sustarimų ir informuos parlamentą apie visus e, žingsnius, kurie yra susiję su dokumentu, dėl kurio mes turime institucinių prerogatyvų, kalbu apie deleguotosius aktus. Ir tikimės, kad keitimas informacija dėl tokių klausimų pagerės. Dabar pereikime prie pirmojo klausimo, tai yra mokumas 2. Dėl paskutinio klausimo aš turiu prašymą dėl tolesnės diskusijų eigos noriu paprašyti sekretariato, kad e, būtų įvertinta teisiškai, ar komisijos pasiūlyti ir tarybos svarstyti nukreipimai nuo taisyklių bei RRD ir SEM e, dėl bankų įmokų yra priimtini Ar galbūt čia pasitelkus e, antrojo lygio teisės aktus e, yra viršėjami pirmojo lygio, viršėjamas pirmojo lygio numatytos ribos. Taigi mūsų teisininkams būčiau dėkingas, jeigu galėtų vertinti šios aspektus. Grįžime dar prie to klausimo. O dabar mokumas nes pranešėjas turės tuo išeiti. Pri, uh, suteikiu šodį poniai Steiner. Aš uh, turėsiu išbėgti, nes pusė dešimtos prasideda trišalės dėrybos. Uh, e, jau seniai uh, dirbama dėl šio dalyko 2009 metais um, pasirašytas dokumentas, kol kas neturime deleguotojų aktų. Uh, Aš žinau, kad nėra vieningos nuomonės e, dėl naujų pasiūlymų, dėl deleguotų aktų. Žaliai ketina atmesti pasiūlymus, bet e, Svenas tikiuosi pateiks aiš, rimtą pagrindimą to. Dėrybininkų komanda laukia techninių diskusijų, nes reikia spręsti kai kuriuos klausimus su komisija. Atsiprašau, kad kalbu taip trumpai, bet turėsiu taip pat išeiti ir atsiprašau laukiu diskusijų ir dėkoju sekretoriatui ir dėkoju Graikijai, nes e, me, mums e, ji labai padėjo pirmininkaudama. Sausio 12 yra galutinė data ir jeigu nebus jokių prieštaravimų, tai mokesčiai bus e, pradėti taikyti nuo kitų metų balandžio pirmos dienos. Ačiū. Thank you. Now the first... Dėkuoju dabar e, ponas Balts, EPP, pranešėjas šiandien. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti komisijai už pasikeitimą nuomonėmis šiandien, kadangi dėl mokumo 2 pateikti deleguotų aktų e, projektai galėjo būti pateikti anksčiau, deleguoti aktai turi e, dėrėti prie dviejų direktyvų nuostatų ir tai mes atkreipsime ypatingą dėmesį. Pasikartosiu, kad svarbu yra laikytis proporcingumo principo, kuris pabrėžiamas direktyvoje ir e, kurio turi būti laikomasi taip pat teisės aktuose. Dar noriu kartą paraginti komisiją daugiau dėmesio skirti proporcingumo principui, bendrabiaujant su EOPA ir nustatant techninius standartus, laikytis proporcingumo principo. Kitas svarbus aspektas yra ilgalaikės investicijos į infrastruktūros projektus. Komisija iki 2018 metų įsipareigojo atlikti teisės aktų peržiūrą, tačiau jau šiandien noriu paraginti komisiją tą peržiūrą pradėti anksčiau, nes įvertinant dabartinę politinę aplinką ir reikalavimus, kurių sulaukėme iš visų pusių, reikėtų teisės aktus įvertinti, patikrinti greičiau. Turime ir to, toliau dėti pastangas, kad pagerėtų e, galimybės investuoti privačiam sektoriu Europoje, pavyzdžiui, draudimo bendrovėms į infrastruktūros projektus, taip pat investuoti į infrastruktūros projektus būtų galima tinkamiau apsisaugojus nuo įvairių grėsmių ir rizikų, tačiau turi būti aišku, <clears throat> kad negalima tiesti greitkelių atokiose teritorijose, kurie niekam nereikalingi, investicijos turi būti gerai prieš tai pasvarstytos. Diskusija su komisija ir e, IOPA dėl e, investicijų infrastruktūros projektus yra reikalinga, todėl galbūt IOPA atstovai galėtų pateikti mums atitinkamus pasiūlymus, kaip turėtų vykti tokia diskusija. Kai kurie jūsų per praėjusią kadenciją ir dar anksčiau buvo įtraukti į mokumas 2 projektą. E, ilgai dėl terminų diskutavome. Turiu tik, galiu tik pasakyti, kad uh, Mokumas 2 direktyva turėtų 2016 sausio 1 dieną būti pradėta įgyveninti. Sėdas Kamalis EKR frakcijos vardu ar kas nors kitas. Ashley Fox, tačiau jų taip pat nematau. Ar kas nors iš EKR frakcijos? Nieko, taigi Alde frakcijos vardu, kas norėtų kalbėti, taip pat nėra atstovo. Gūė Solvência 2, que no fundo pretende criar um mercado uh, harmonizado relativamente à. Eh, dėl mokumo mes eh, galvojame apie mm, plačios rinkos, suderintos rinkos su kūrimą. Bet aš norėčiau išreikšti susirūpinę dėl pensijų fondų, e, dėl techninio vieno dalyko. Yra tam tikrų sudėtingų klausimų. E, tai yra klausimas susijęs su rizika e, dėl pensijų fondų kapitalizavimo. Tai gali e, pakenkti valstybinėms skirstimo sistemos, perskirstimo sistemoms. Draudimo bendrovės, pavyzdžiui, JAV, žlugo arba kai kurie tam tikri fondai žlugo ir žmonės prarado viso gyvenimo santaupas. Bet niekada mes apie tai nekalbame iš esmės. Visą laiką e, turime galvoti apie tai, kaip išlaikyti viešasias socialinės apsaugos sistemas Ir nepamirškime e, darbuotojų interesų. Ir taip pat reikia plačiau kalbėti apie pensijų fondus, apie įnašus, apie tam tikras nuolaidas. Ir visą tai kelia e, tikrai rimtas trūknimas. Svenas Gygoldas, žaliųjų vardu. Vis diskusijos dėl mokumo 2 vyko ilgai. Kalbėjome daug apie įgyvendinimo priemonės. Aš e, nenorėčiau iš naujo kartoti tų klausimų, apie kuriuos kalbėjome per praeitą kadenciją. Įvyko tam tikrų pokyčių, bet uh, Paminėsiu tik tai pačius svarbiausius, kurie pakoregavo darybų krypti praeitą mėnesį. Tai yra e, produktai paversti vertybiniais popieriais. Aš e, turiu klausimą komisijai dėl to. Trumpai paaiškinsiu esmę reikalo. Pavyzdžiui, jeigu produktai, kurie vertinami 3B, Pirmiausiai buvo įvertinti 2011 metais e, spalį, koeficientas buvo 11 procentų, paskui EIOPA e, buvo paprašyta įsitikinti, ar tas vertinimas <clears throat> yra teisingas. Jeigu, pavyzdžiui, žiūri į aukštos kokybės e, vertybinės popierius produktus, tai e, koeficientas, koeficientas gali pasiekti 17 procentų 3B. E, e kategorijos produktams, bet vėliau buvo sumažinta iki 8,5 e, procentų šių metų kovo mėnesį šis koeficientas. Paskui e, Liepos mėnesį iki 5 procentų nukrito tas sumažintas buvo koeficientas, o jūs mums dabar siūlote 3 procentų koeficientą. Ką tai reiškia ir kaip tai ar panašiai bus su 3A, 2A? E, produktais. Tai reiškia, kad produktų rizikingumas nepagristas empiriniam žiniomis iš finansų rinkų, bet tam tikrais politiniais tikslais. Mes žinome, kad taip jau atsitiko dėl bankų ir, su bankų ir draudimų reglamentais, kai kalbama apie vyriausybių obligacijas e, vyriausybės e, sako ekonomikos veikiems, kad rizika neegzistuoja pagal reglamentavimo aplinką. Dabar mes e, sukūrėme antrą kategoriją, vertybiniais popieriais verčiami produktai ir saugumo rizika yra žemesnė negu kad rinkos galvoja. Valstybė mano, kad žino, jog e, penkis kartus yra geresnė situacija negu reali rizika, bet mano nuomonė tai nėra valstybės vaidmuo valstybės vaidmuo reguliuojant draudimo sektorių turi apsiriboti kapitalo pakankamumo užtikrinimu. O rizikos vertinimas dabar nesilaiko e, rizikos ribojimų principais pagristų, e, pagristų elementų. Aš suprantu, kad e, draudimas yra svarbus investuojant, tačiau tai nereiškia, kad galima e, riziką vertinti per politinę prizmę. Reikia empirinių duomenų ir norėčiau paklausti, ar jūs atlikote kokį nors tyrimą, kad galėtumėte paaiškinti, jog toks kapitalo sumažinimas draudimo sektorija yra pateisinamas. E, kokius turite įrodymus, kodėl taip stipriai sumažinote šios procentus, nesilaikydami EIOPOS e, atlikto išsamaus tyrimo. Ir dėl šios priežasties mes paprašėme balsuoti dėl šio dalyko. Aišku, bus varžo terminai, mes rytoj su pranešėju norime susitikti, jau seniai prašome tokio susitikimo, bet su komisija taip pat turime aptarti tai ir EJOPOS atstovai taip pat yra profesinių e, pensijų e, tarnybos atstovai. Bet mes turime e, išvengti tokios situacijos, kai bus užsimerkta prieš riziką. E, jūs norite ekonomikos augimo ir nepakankamai realiai vertinate riziką. Aišku, mes turime galvoti apie tvarų augimą, tačiau ne finansiniu reglamentavimu mes e, galima keisti rizikos įvertinimą. E, e, nes kitaip atsiras panaši situacija kaip ir su valstybės obligacijomis, kur valstybė žino, kaip yra. Norėčiau, kad kolegos pasižiūrėtų į šį klausimą kritiškai dar kalbėsime apie tai, kai kalbėsime apie LCR. Ir e, iš tikrųjų norėčiau, e, kad būtų paaiškinta komisijos, ar tikrai deramai yra įvertinta rizika. Eliza Ferreira dabar pasisakys, paskui sutiksiu žodį komisijai. Um, I... Labai ačiū. Aš nenoriu aptarinėti E, turinio dalykų, bet norėčiau atkreipti komiteto dėmesį iš tai, ką į mūsų poreikį. Tiesiog paraginti Ejopą ištirti tai, kaip būtų galima parengti naują turto klasę, kalbant apie ilgalaikį, ilgalaikės investicijas. Nes tai iš tikrųjų E, susiję su ilgalaikiais tam tikrais kompromisais susijusiais su draudimo sektoriumi. Mums reikia e, pakankamai nerizikingo, saugaus, ilgalaikio turto, tam tikros turto klasės ir todėl mes turėtume paraginti EJOPą pasiūlyti kalibravimą konkretų atsižvelgiant į būtent mokumo 2 e, teisės akto reikalavimus, tam, kad būtų galima pasinaudoti tokiais e, fondais, kalbant apie ilgalaikius, ilgalaikės investicijas. Tad aš tą norėjau pasakyti ir paklausti, ar įvairios politinės partijos yra susitariusios būtent pateikti tokį prašymą EIOPA. Ačiū. Ačiū taip pat ir jeigu teisingai suprantu, ir EPP frakcija laikosi tos pačios nuostatos ar panašios. Tad jau susidarė dauguma susijusi su šiuo pasiūlymu. Ar būtų daugiau kolegų prašančių žodžio? Jei ne, tai tada suteiksiu žodį komisijai. Kur dabar sėdi komisija? Prašom. Ponas Klausas Vidneris, turbūt jūs komisijos vardu kalbėsit. Prašom. Ačiū. Pora trys bendros pastabos ir tada trumpai atsakysiu į keletą klausimų. Taip, kai kurie Taip, iš tikrųjų, ta direktyva pakeičia kelias dabartinės direktyvas, kurios jau veikia ir čia iš tikrųjų tvirtinamas europinis požiūris į mokumo reikalavimus. Uh, Tad tai yra pasaulio mastų jau režimas, kurį pripažįsta ir trečiosios šalis, ir tos trečiosios šalis, kai kurios jau ima keisti savo režimą, tiesiog žiūrėdamos į mus. Tad nuo to norėjau pradėti. O dabar tenka žengti paskutinį žingsnį, priimti deleguotusius aktus, tai svarbu. Uh, Mes sutinkam, kad deleguotieji aktai turi atitikti pirmą lygį ir todėl siūlydami tekstą mes stengiamės būti kuo atviresni, skaidresni, nemažai susitikta jau nu, su valstybėmis narėmis. E, e kartu kitais, kitomis šalimis nuo 2009 metų keitėmės laiškais, atsižvelgiam į tai, kas buvo pasiūlyta, tai tikrai laikėmės skaidrumo, kiek įmanydami. Na ir tas mūsų siūlomas tekstas turbūt e, komis, pats geriausias e, komisijos manimų, geriausias, kokį tik galėjom pasiūlyti šiuo metu. Taip, du dalykai svarbiausia. Ilgalaikės investicijos yra svarbus tikslas, tačiau to pasiekti, aišku, neverta būtų tiesiog atleidžiant šiek tiek priežiūros politiką. Mes konsultavome su pramonė ir todėl mes neatsižvelgėm kol kas į infrastruktūrą, nes kol kas infrastruktūros apibriežti patirtis kol kas tai neleidžia kalbėti apie atskirą turto klasę. Tačiau Mes, aišku, vertinsim galimybę e, sukurti tokią atskirą turto klasę ir atitinkamai pakeisim e, e, delegu, deleguotusius aktus. Tad mokumo du teisės aktai svarbus yra tarptautinėme kontekste. Ir, ir vėlgi mes jau esam sukaupę tam tikrų duomenų ir tikrai jų nereikėtų keisti, nes tai būtų tiesiog energijos išvaistimas. Uh, Tad mes norėtume kol kas išlaikyti turimus duomenis. Dabar dėl pavertimo vertybiniais popieriais. Taip, mūsų buvo paprašyta į tai pasigilinti ir vertinti su tuo susijusias išlaidas. Na, o dabar pirmą kartą žengtas didelis žingsnis ES teisėje, kuruoja Tai yra, kad mes vėlgi priimdami deleguotusius aktus dėl CRA um, Taip, dabar buvo priekaištaujama, kad nebuvo skaidrumo, kad nebuvo atsižvelgta į riziką, esą, kad sistema nepakankamai veikia ir dėl to kaip tik kilo krizė, be, be visa kita dėl to. Uh, Na, o dabar mes jau e, nustatom aukštos kokybės kriterijus, kad tai atitinka skaidrumą. Tad e, dabar jau nustatom tam tikrus kriterijus, kuriais mūsų manimų tada bus, būtų galima išvengti naujos krizės. Ir, ir tai atitiks kartu Europos centrinio banko politiką, kad tai, tai vertinama kaip potencialas e, tiesiog e, nu, nu, įtvirtinant saugumą ir nepakenkiant bendrai politikai. Dabar dar kalbant apie krizę, krizės padarinius, tai pakeitėt teisės aktus, kad e, kita vertus vis dar yra rizikos potencialas nes krizės sąlygomis reikia atsižvelgti į riziką ir kartu įtvirtinta dabar priežiūra agentūrų. Tad visą dėl to tada jau e, galima atlikti tą kalibravimą, kaip kad mes siūlom, tačiau dėl pavertimo vertybiniais popieriais, e, taip jau tas buvo įmanoma e, aspektas e, tiesiog krizės atveju, krizės situacijui. Ir dabar viena, viena šito kalibravimo priežasčių, tai vėlgi tiesiog įvertinant, e, tai yra atsirenkama tik tai tokias labiausia, saugiausias tam tikras dalis. Tad čia iš tikrųjų pasitelkiama ekonominiais argumentais, kurie buvo patikrinti. Ir tas elementas turėtų būti išlaikytas. Yes, quickly, please. Yes, very quickly. Uh... Labai greitai sureaguosiu. Jūs neatsakėt į mano klausimą. Jūs kalbėjot apie aukštos kokybės pavertimą vertybiniais popieriais apibri, apibriežti, tačiau aš ne prieš apibriežti. T, t, būtent tas produktas, tie produktai turi tam tikrą vaidmenį. Tačiau kuo jūs vadovaujatės tiesiog sumažindamas e, kalibravimą susijusi su rizika. Ir aš norėčiau, kad jūs pateiktumėt argumentų. Aš norėčiau suprasti, kaip jūs tiesiog, kaip jūs apskaičiavot, kodėl jūs pateikėt e, būtent tokius skaičius. Uh, Ir vėlgi čia atsižvelgiama kartu ir EIOPA e, išvada, kuri pasirodė 14 metų sausį. Komisija, taip, kai kuriuos elementus aš jau paminėjau. EIOPA vadovavosi skaičiais iš krizės metų, bet dabar pasižiūrėjus į kitus teisės aktus, antai susijėtosios valstybės E, valstybės obliga, obligacijos, tai vėlgi ten pasirenkamas kitas laikotarpis. Tad tai rodo, kad taip duomenų nepakanka tam, kad įvertintum visą vaizdą. Viena. Antra. EJOPA panaudojo krizės laikotarpio duomenis, bet tuo metu dar nebuvo to dabartinio reglamento Ir dabar jau turim e, kreditavimo agentūras, kurias prižiūri ESMA, tad vėlgi reikėtų atsižvelgti ir į tą aplinkybę, ir į duomenį susijusių su tuo. Bet EJOPA to nepadarė. O svarbiausias argumentas tai toks, kaip paaiškinsi kažkam, kad jeigu diversifikuoji riziką, ir tik taip pasi, pasirenki svarbiausius e, tokius e, elementus ir, ir pasirenki, sakykime, vienos kategorijos paskolas, bet neįvertini diversifikavimo, tai vėlgi reikėtų pasižiūrėti į bendrą tendenciją. Taip, bet vis dėlto jūs neatsakėt į mano klausimą. Jūs daug kalbat, bet neatsakėt į mano klausimą dėl duomenų. Uh, pasižiūrėjus į laikotarpio metus, krizės metus, tai aišku, skaičiai visada geresni, gražesni atrodo. Tačiau klausimas, kuo jūs paaiškinsit tuos 3 procentus, iš kur jūs gavo šitą skaičių? Atsakymas. Atsakysiu iš kitos pozicijos. Taip, kalibravimas susijęs su paskolomis 3 procentai. Bet jeigu tas pačias paskolas paversi mm, vertybiniais popieriais ir atsirinksi svarbiausius e, elementus, tai tada kalibravimas turėtų būti didesnis, bet ekonomiškai tai nesąmonė būtų. Bet vėlgi, jeigu dabar kalbam apie trigubą B ir jeigu kalibruoja 20 procentų ir vadovaujatės 3 procentais, tai tada tada jūs tada irgi atliekat savotišką kreditavimo agentūros e, vaidmenį, bet. Ne tai, kad čia mes žais vaidintume reitingavimo e, agentūros vaidmenį, bet dabar vėl 3 procentai tai tada reikėtų atsižvelgti į tuos svarbiausius, pagrindinius, pirmailius segmentus. Pirmininkas. Taip, aš manyčiau, kad buvo atsakyta, e, išgirdom argumentus ir dabar galim baigti diskusiją šiuo klausimu. Priminsiu, kai tik tai žalieji mums pateiks pasiūlymą, tai tada turėsim pradėti vidaus procedūrą dėl, tai yra prie, už prieštaravimo ir tai, jeigu tik tai aišku bus dauguma, tai bus tada teoriškai gruodžio mėnesį daroma per plenarinę sesiją. Tad mes laikysimės procedūros ir komisijai pasakysiu štai ką. Mes priemėm domen tai, ką jūs pasakėt ir kartu e, užfiksavom tai, ką pasakė dviejų svarbių politinių frakcijų atstovai e, dėl būtent e, tyrimo, dėl ilgalaikės infrastruktūros. Nežinau, buvo paprašyta, kad EIOPA imtųsi tyrimo šio klausimo. Bet EIOPA jau pasisiūlė atlikti tokį tyrimą ir mes paskatinom juos. Pirmininkas, labai ačiū. Na, o dabar galim pereiti prie kito punkto. Likvidumo padengimo e, norma. Tad jau patvirtintas deleguotasis aktas, jis buvo patvirtintas spalio mėnesį ir nedelsdama suteiksiu žodį pranešėjui Altmanui Palasui. Pane pirmininkė, mėly kolegos, E, pradėsiu nuo e, e, padengimo likvidžiojų turtų rodiklio sverto koficijento. Čia reikėtų kelti klausimą susijusiu su turiniu. Pranešimų rengimo, tas surengimo pavyzdžiai bus parengti tik 2015 metų pabaigoje, taigi kyla klausimas, kokiais pavyzdžiais remiantis ir modeliais reikės pirmasis ataskaitas renkti. Taigi noriu paklausti komisijos, ar e, ji jau kalbėjusi su AIPA dėl e, naujų pavyzdžių parengimo, ar e, ketinama naudotis e, senaisiais pavyzdžiais rengiant pirmasis ataskaitas. Kalbant apie minimales likvidumo kvotas, džiaugiuosi dėl to, kad finansinės institucijos jau dabar žino, kokia turėtų būti minimali likvidumo struktūra. Tačiau aš pagidaučiu iš komisijos dar tam tikrų patikslinimų. Pavyzdžiui, kodėl yra naudojami skirtingi apibrėžimai mažų vidutinių įmonių deleguotose aktuose ir pirmojo lygio aktuose. Taip pat kalbant apie privačių klientų indėlius, e, pasitelkiamos skirtingos nuostatos teisės aktuose E, nes kalbama apie e, fizinius asmenis ir e, mažas rytinės įmonės viename teisės akte, to tarpu pirmojo lygio teisės akte kalbama tik apie fizinius asmenis. 418 <clears throat> straipsnio ketvirtoje dalyje kalbama apie tai, kad reikia samdyti šorinių auditorių, kuris patvirtintų e, dokumentų tikrumą, tuo tarpu e, kitame dokumente apie tai nekalbama. Taigi, kokiais dokumentais reikėtų bankams remtis, ar tokiu būdu bandoma per uh, e, uh, galinės duris sumažinti kontrolės reikalavimų griežtumo bankams parlamentas tam nepritars. Taip pat noriu paklausti, ką komisija ketina daryti, kad e, panaikintų tuos e, skirtumus tarp atskirų dokumentų ir e, kuris dokumento tekstas turėtų būti uh, taikomas, turint omenyje, kad e, pirmojo lygio ir antrojo lygio dokumentų nuostatos skiriasi, mes tikrai nesitaikstysime su skirtingomis dokumentų formuotėmis, todėl būtina e, šios prieštaravimus pašalinti ir su juos, su, išsiaiškinti su jais susijusius klausimus. Pirmkas, ačiū dabar suteiksiu žodį pirmam šešėliniam pranešėjui nuo socialistų demokratų frakcijos. Ponas Uda Bulmanas. Manau, kad galiu trumpai tardamas pasveikinti Otmarą sutinkamu šio teisės akto įvertinimu ir nekantri laukiu komisijos atsakymo į jo užduotus klausimus. EKR frakcija nematau pastarosiamis dienomis Kamalio ar yra, kas jį pavaduoja, niekas, Michaelis Toireris. Alde frakcijos vardu norėtų kalbėti. Sijunkite mikrofoną, tuomet galėsime jūs suprasti. Dėl padengimo likvidžiuojų turtų rodiklio ir sverto koficiento nenorite kalbėti. Ponas Viergas, Naguoja frakcijos, aš esu šiek tiek sutrikęs, esu akademinio pasaulio atstovas ir bandau mokyti savo studentus to, kad rizika likvidumas daugiausiai yra susijęs su kaina, tačiau Šiuo atveju taip nėra, mes bandome reglamentuoti tikrovę, kuri yra labai sudėtinga, kaip ir visas pasaulis, tačiau mes tengiamės įvertinti rizikas, įvertinti, įvertinti likvidumą ir jo vertinimo aplinkybės yra labai sudėtingos, beveik jų neįmanoma įvertinti. Todėl mūsų vertinimas e, veikiausiai bus šališkas, pasitelkiant tam tikrus koficijantus, e, skaičius, scenarijus turto vertinimo, pinigų srautų vertinimo, kurie turėtų nulemti likvidumo koficijantą. Taigi reikia pasakyti, kad mes bandome mm, apibrėžti dalykus, kurie yra labai sudėtingi ir bandome reglamentuoti dalykus, kurių beveik neįmanoma reglamentuoti. galiausiai mūsų patvirtintos taisyklės e, e, vis tiek nepasiteisins, nes rinka visuomet randa būdų, kaip tas taisyklės apeiti. Todėl e, finansinės institucijos mums pateikia mm, tam tikrą informaciją apie labai trumpalaikę perspektyvą. Čia taip pat reikia nepamiršti ir e, finansinių rojų klausimo ir e, būtent į juos atsižvelgiant kyla didelių abejonių dėl tokio pabudžio teisės aktų teikiamas naudos. Ačiū žalėjai norėtų tarti žodis vienas. Labai ačiū Ostmarui taip pat uh, už e, puikiai atliktą darbą. Vieną esminę pavadžio klausimą turėčiau. Noriu pacituoti 416 punkto antrąją dalį, pagal kurią likvidžiais produktais laikomi tik tie E, kurių Europos bankų priežiūros institucija, kurios Europos bankų priežiūros institucija įvertina kaip polikvidžius arba patikimus. Tačiau e, Europos bankų priežiūros institucijos ataskaitoje, e, kuri turėjo būti pateikta 2013 pabaigoje, m, nėra kalbama apie tam tikras obligacijas, kurios turėtų būti laikomas e, likvidžiomis, nepaisant to komisija nesivadovavo EBA rekomendacijomis ir mane, kad viską išmano geriau. Noriu sužinoti, ar tokiu būdu komisija pažeidė reglamentą, taip pat noriu sužinoti, kome, kodėl komisija nesivadovavo EBA rekomendacijomis, kaip numatyta teisės akte, taip pat noriu žinoti, ar e, toks elgesys atitinka e, Bazilio trečiąjį reglamentą, kuriame e, aiškiai reikalaujama kuriame nieko nekalbama apie vyriausybinės obligacijas arba ABS, taigi noriu paklausti, komisija šios reikalus geriau išmano nei Europos bankų uh, priežiūros institucija ir kodėl nesivadovauja Bazelio reglamento nuostatomis. Pirmininkas, e, ačiū. Niekas daugiau neprašo žodžio, taigi suteiksiu jį komisijai ponui Bohan. Good morning. Thank you. Ačiū už galimybę atsakyti užduotus klausimus. Galbūt galėčiau pradėti nuo klausimo, kam yra reikalingas šis deleguotas aktas. Noriu priminti, kad krizės metu išriškėjo mūsų struktūrinės spragos. E, nebuvo numatyta jokių papildomų priemonių, siekiant užtikrinti bankų likvidumą. E, Ir būtent dėl to teisėkros institucijos ėmėsi likvidumo reglamento klausimų. Kaip buvo minėta, šis rytis yra iš tiesų labai sudėtinga ir mes turime joje sprendimus priimti labai apdairiai atsižvelgdami į patirtį sukauptą gyvendinant anksčiau patvirtintas priemonės. Mes e, manome, kad reikia atsižvelgti į anksčiau aptiktas spragas ir jas užpildyti, patvirtinus ir prieimus naujus teisės aktus ES lygių. Manau, kad bazių antras reglamentas ir EBA rekomendacijos yra geras pagrindas. Todėl komisija atsižvelgia į e, Europos banko priežiūros institucijos atliktą analizę ir vadovaujasi anksčiau patvirtintais ir pasirašytais susitarimais, atsakydamas į pono Gėvalto klausimą, kodėl šis deleguotasis aktas, e, tam tikra jo dalis netitinka bazelio susitarimo bei bankų priežiūros institucijos rekomendacijų kurios daugiausiai buvo susijusios su būtinybė laikytis Bazelio susitarimo, mes e, e, pasitelkėme bank priežos institucijos atskirų priemonių analizę. E, norėčiau pabrėžti, kad e, kai kurių bankų likvidumas buvo daug didesnis nei, pavyzdžiui, valstybių skola ir e, obligacijomis parengtas, parengtas turtas. Todėl mes šiek tiek nukrypome nuo Europos bankininkistės institucijos rekomendacijų. E, taip pat ir e, kitos vertybiniais popieriais grindžiamos priemonės, ne tik e, hipotekos paskolos, bet ir kitos priemonės, kurios naudojamos realioje ekonomikoje, taip pat yra pripažįstamos deleguot tame akte kaip e, e, tam tikras e, užstatas garantas. Nepaisant to, kad ne visiškai atitinka bazilio sustarimo nuostatų ir EBA rekomendacijų. Būtent dėl šių priežasčių mes šiek tiek kitaip traktavome vyriausybinės obligacijas ir uh, Mm. kitus vertybinius popierius. Norėčiau, kad visi žinotume ir žinotumėte, jog Bazelio susitarimas buvo parengtas ir pritaikytas nedideliai tarptautiniu mastu veikiančių bankų grupiai, atsižvelgiant tik į tas rinkas, kurios demonstravo savo likvidumą. Visose e, rinkose, kuriams galioja bazilio sustarimo jurisdikcija. Taigi, pagal bazilio susitarimą jo apreptis nebūtų buvusi pakankama visoms e, finansinėms institucijoms, todėl mes turėjome atsižvelgti į realybę ir šiek tiek nukrypti nuo bazelio sustarimo nuostatų. Būtent atsižvelgdami į tą tikrovę mes šiek tiek nukrypome pasirinkdami savo bendrąjį požiūrį nuo minėtų susitarimų ir rekomendacijų pabaigai norėčiau grįžti prie pranešėjo minčių, kuris norėtų gauti patikinimą, kad deleguotieji aktai nėra viršesni už pirmojo lygio teisės aktų nuostatas. Tam, kad būtų išlaikyti prisimti įsipareigojimai pagal pirmo lygio teisės akto nuostatas ir jos ir toliau lieka galioti. Deleguotas teisės aktas yra skirtas perkelti e, atitinkamus e, likvidumo reikalavimus e, į tą veiklą, kuri atliekama tarptautiniu lygiu, atsižvelgiant į EBA rekomendacijas. <clears throat> Mes atsižvelgiame į nuolat teikiamas ataskaitas dėl finansinių institucijų likvidumo, tačiau tai jokių būdų nepakeičia į kitose teisės aktuose pirmojo lygio patvirtintus likvidumo reikalavimus. Mes bendradarbiaujame su EBA ir EBA šiuo metu rengia atitinkamas rekomendacijas dėl ataskaitų teikimo pavyzdžių ir tikimės, kad kitais metais šis darbas baigsis ir e, priežiūros institucijos patvirtins e, tos pavyzdžius ir bus e, pradėtos teikti ir atitinkamos ataskaitos dėl dėl likvidumo mm, koeficiento ir ataskaitos bus pradėtos teikti. Galėčiau dar tart keletą žodžių dėl mažų vidutinių įmonių ir uh, jų atžvilgių teikiamą reikalavimą, tačiau galbūt tą padaryčiau atskirai. Ačiū, manau, kad vėl galiu suteikti žodį pranešėjui. Comment. Jis nenori nieko pasakyti. Kaip žinia, parlamentas ir taryba gali per tris mėnesius išreikšti prieštaravimą e, dėl šio teisės akto. E, data galtinė yra sausio 15 kitų metų, o vidinis terminas išreikšti prieštaravimus yra iki rytojaus 12 lapkričio 2014 metų, kol kas sekretariatas nesulaukė jokių pastabų. Ir manau, kad galime pereiti prie kito klausimo pagal darbo tvarkę. Dar norėčiau sureaguoti į vieną komisijos išreikštą pastebėjimą. Mes kaip parlamentas manome, kad Bazelis nėra, aišku, Bazelio komitetas teisė, kurios institucija. Ir mes neturėtume vertinti jo veiklos, bet reikia galvoti apie deramą gyvenimą ir jo rekomendacijų pagal demokratinius įsigaliojimus trečiasis punktas e, - šalių atskaitomybė. Tai nėra deleguotasis aktas, bet komisijos ataskaita patvirtinta e, spalio 30 dieną dėl e, šalių atskaitomybės reikalavimų pagal kapitalų reikalavimo direktyvą ketvirtąją Komisijos užduotis buvo ataskaitoje įvertinti šalių atskaitomybę ir nustatyti, ar e, tai neturės neigiamų pasiekmų, pasiekmių. Tokiu atveju būtų reikėję pradėti e, dokumento keitimo procedūrą, bet e, nėra pastebėta, kad e, kas nors būtų neigiamo. E, susijusios su tuo dokumentu, taigi e, suteiksiu žodį pirmiausiai komisijai, kad būtų pristatytos išvados. Prašom komisijos atstoviai žodis. Dėkuoju, atsiprašau, mano e, vadovas, ponas Hoeris, vėluoja, bet aš pristatysiu trumpai komisijos išvadas, kol jis e, keliauja pas mus pagal 89 straipsnį kapitalo reikalavimų direktyvos ketvirtosios numatyta šalių atskaitomybė ir pagal tą straipsnį institucijos taip pat turi e, parengti informaciją dėl tam tikrų dalykų pagal kiekvieną šalį atskirai. Bijau, kad nepavyks parodyti jums skaidrių, bet pabandysiu. 89 straipsnėje numatyta e, informuoti apie pelną, e, pelno mokestį, e, valstybės subsidijas gautas pagal kiekvieną šalį. Mūsų ataskaita apgrįsta tos direktyvos, kapitalo reikalavimo direktyvos 89 straipsnio trečiaja dalimi ir įvertinti, ar nėra tokios atskaitomybės, su tokia atskaitomybė atskaitomybę siemos rizikos ekonominės. Mes mm, paspartiname savo darbus, kad dar dabartinė komisija galėtų patvirtinti ataskaitą. Taigi mūsų tikslas įvertinti, ar nebuvo rimto neigiamo ekonominio poveikio. Jeigu jis būtų nustatytas buvęs, tuomet būtume. Uh, galvoja apie tai, ar nereikėtų pakeisti atskaitomybės reikalavimų. Kaip suprantate, šis taipsnis nėra iš esmės dar įsigaliojęs, tai toks tarsi bandomasis, e, bandomoji veikla. Mes norėjome išsiaiškinti, ką galvoja suinteresuoti subjektai, buvo e, surinktos viešosios konsultacijos, įvairūs renginiai. Su visuomenės atstovais taip pat atlikome ekonometrinę analizę, norėdami įvertinti, e, kaip galima pagerinti informacijos atskleidimo kokybę, atskaitomybės kokybę, e, pelno, atskaitomis apie pelną kokybę. Mes taip pat vadovavomės konfidencialumo principais e, rinkdami ataskaitas dėl išvadų mes pastebėjome, kad nėra rimtų neigiamų ekonominių pasiekmių. Tam tikras pozityvus elementas buvo išvelgtas, bet sakiau, tai yra tarsi mandomieji darbai e, dėl skaidrumo, atskaitomybės finansų sektoriaus, tai yra pozityvus pastebėti elementai. E, jeigu kalbėtume apie suinteresuotų subjektų nuomonę, E, buvo sakoma, kad investuotojams tai padės, nes jie gaus geresnės informacijos, e, turės jos prieš e, investuodami ir taip pat toks, tokia atskaitomybė leis geriau valdyti atskaitomybę, taip pat bus išvengta ar sumažintas įvairių skandalų pavojus, vartotojams ir investuotojams tokia atskaitomybė yra palanki ir ji padidins skaidrumą. Kaip sakiau, atlikome ekonometrinę analizę ir buvo pasiūlyta, kad geresnė atskaitomybės kokybė, tai yra pagrindinis tų šalių ataskaitų tikslas, e, turės teigiamų pasiekmių, pirmiausiai sumažins e, įstatinio kapitalo kainą Taip pat e, bus teikiama geresnė informacija apie pelno uždirbimą ir panašiai. Kitos išvados. E, tie, kurie priešinasi e, tokie skaitamybei, sako, kad visuomenė nesupras visų duomenų, kurie turi būti pateikti ir kad padidės administracinė našta. Bendra išvada buvo tokia skaidrumas e, dar labiau sustiprėtų, jeigu būtų konkrečiau apibriežti tie punktai, apie kuriuos reikia, tiksliau apibriežti tie punktai, apie kuriuos reikia teikti informaciją, ataskaitas. Dabar suteiksiu žodį e, ponui Karasui, e, jis yra pranešėjęs. Prašom, jeigu norite pasakyti. Auf der einen Seite ist Transparenz gerade in Steuer. Ypač mokesčių klausimais piliečiai reikalauja pagristai daugiau informacijos. Žengų šį žingsnį mes sustiprinsime pasitikėjimą bankų sektoriu, nepaisant to norėčiau paminėti kai kurios aspektus ataskaitoje minima, kad atskiri suinteresuoti subjektai norėtų gauti papildomas išsamios informacijos dėl atskirų ataskaitos punktų. Ta formuluotė yra pakankamai ne vienareikšmiška. Noriu paklausti, ar apskritai įmanoma gauti tos papildomos informacijos išsamesnės e, dėl atskirų punktų, jeigu taip, kaip ji turėtų atrodyti. Antras dalykas, daug bankų dirba keliose ES šalise, tačiau jie privalo kiekvienoje šalyje pateikti ir atskleisti tą pačią informaciją, tačiau tai daroma pasitelkus skirtingas formas. Jeigu tos formas būtų vienodo pavyzdžio, būtų galima informaciją geriau tarpusvėje palyginti, nes ir taip tarp atskirų valstybių narių skirtumų yra nemažai. Tai noriu paklausti, ar kas nors atkreipė dėmesį į e, šį aspektą, ar komisija pasitelkusi EBA e, ketina parengti vienodo pavyzdžio informacijos pateikimo formą. E, Ir dėl jūsų ankstesnės pastabos, pane pirmininkė, dėl Bazilio susitarimo, aš visiškai pritariu teiginiu, kad Bazilio komisija nėra teisėkros institucija, tačiau e, Bazilio e, komisijoje reikėtų geriau tarpusavę koordinuoti valstybių narių pozicijas, nes uh, būtent Bazelio komisija e, teikia atitinkamus e, pasiūlymus, e, kurias po to svarsto komitetas, tai yra parlamentas ir kitos teisėkuros institucijos. Ir būtent ir būtent Bazelio komitetas yra atskaitingas Europos parlamentui, e, todėl e, reikia atitinkamai įtraukti į Bazelio komiteto diskusijos ir parlamento bei komisijos atstovus. Dėkoju mūsų komitetas e, kalbės, prarengs panešimą apie ES ir tarptautinių organizacijų ryšius ponas Udo Bulman, kuris yra šešėlis pranešėjas. Dar kartą norėčiau pritarti Otmarui už jo išvadas, taip pat dėkoju komisijai. Norėčiau pasveikinti komisiją, kad pasirinko PricewaterhouseCoopers kaip mūsų išorės partnerį šiai analizai atlikti. E, Liuksem, po liuks, žinių apie Luksemburgo susitarimus, aš tikiuosi, kad tie e, žmonės tikrai žino, apie ką mes kalbame. Ir dėl politinio aspekto atskaitomybės pagal kiekvieną šalį. Tai labai svarbu. Dar norėčiau pacituoti tam tikras mintis e, ir pacituoti PricewaterhouseCoopers. Šiuo metu palūkanos yra kol kas žemos, bet jos pradėjo aukti. Tokį aš susidariau įspūdį. E, taip pat palūkanos auks, žiūrint į šalių atskaitomybę, tą galima pasakyti, tai labai svarbi priemonė ir atsiprašau, ne palūkanos, o susidomėjimas tomis ataskaitomis auks ir tai yra teigiamas naujo teisės akto aspektas. E, dėl suinteresuotųjų subjektų visuomenės norėčiau pasakyti, kad atskaitomybė pagal šalis bus naudinga ir reikėtų taikyti ją visoms daugiaš tarptautinėms įmonėms. Būtent to mes ir laukime, e, pasimokime iš to, kas įvyko per pastarąsią savaitę ir norėčiau paraginti komisiją, kaip galima greičiau parengti atinkamą pasiūlymą. Thank you. Uh, e, ECR. ACR vardu. Mm, niekas nenori pasakyti, Aldė. GUE. Ponas Viegas, dėl tyrimo išvadų labai, man atrodo, viskas yra aišku, Europoje trūksta skaidrumo. Ir dėl to e, tarptautinėje finansų rinkoje matėme tiek neigiamų pasiekmių. Manau, kad šiaip jau mes pernelik daug dėmesio skiriame įprastam scenariui, kai institucijos bankų sistemoje veikiančios dirba įprastai. Mes, atrodo, bandome ignoruoti problemą realią, nes e, krizė atsirado dėl, kilo dėl to, kad ne viskas buvo taip, kaip turėjo būti, kaip įprastai. E, šešėlinė bankininkystė, mokesčių priebėgos. Mes apie tai turėtume pirmiausia galvoti. Ekonometriniai tyrimai rodo, kad viskas puikiai veikia. Iš, pra, iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo labai pozityvu, bet kai kas ir nereikalinga šiame kontekste. Žalieji. Dėkoju komisijai, dėkoju PricewaterhouseCoopers už puikų Mm, įnašą siekiant užtikrinti daugiau teisingumo Europoje. Aš skeptiškai iš pradžių galvojau apie Pricewaterhouse PricewaterhouseCoopers ir iš, pra, iš pačių žiūrėjau neigiamą jų vaidmenį, bet tikrai turiu jį pripažinti, o dabar mat, teisime šalių duomenis apie visus e, bankus ir jau keletą kartų parlamente kalbėjom apie tai, kad reikėtų plėsti sektorius, apie tai kalbėjo ir Udo. Man mm, dar lieka du klausimai, kuriuos noriu pateikti komisijai. E, skaidrumo pozityvus elementas, apie tai kalbėjo ir rinkos dalyviai. Ir jūs iš savo vertinimo tą mm, galite pasakyti. E, tai e, tiesa, kalbant apie bankus, bet kaip apie kitus sektorius. Ir gal komisija e, pereis prie pasiūlymo dėl kitų sektorių, nes tuos pačius argumentus galima pritaikyti ir kitiems sektoriams. Antras dalykas kaip dėl duomenų, kurie pateikti už šiuos 14 metus. Jūs jau turite tos duomenys, aišku, jie yra konfidencialūs ir ar komisija ar nesikreips į atitinkamas institucijas priežiūras e, dėl leidimo paskelbti šiuos e, duomenys ir tokiu būdu galėtume kalbėti apie dar didesnį skaidrumą. Taip pat norėčiau paklausti, kada pirmą kartą bus paskelbti duomenys, kada matysime bankų sektoriaus duomenys pagal kiekvieną šalį atskirai. Dėkuoju. FTD. Tuomet galime perėti prie kito punkto. Matome, kad nenumatytas šioje srityje kitas teisės aktas. Gal komisija galėtų greitai sureaguoti, bet reikėtų perėti prie kito klausimo jeigu per vieną ar dvi minutės komisija galėtų apibendrinti. Labai trumpai. E, sukeisiu klausimus e, vietomis. Paskutinis klausimas dėl to, kada bus paskelbti duomenys kitą kartą. E, pirmą kitų metų pusmetį nes reikalavimas yra pateikti duomenės kitų metų sausio pirmą, tai yra paskui matysime tos duomenys antrą kitų metų pusę. Ir dėl kitų sektorių mes negalime atsakyti į tai, atsakyti iš klausimą, bet mes iš tikrųjų e, tą argumentą, tą klausimą jau esame girdėję ir apie tai galvosime. Dėl to, ką galėtume padaryti, kad užtikrintume daugiau aiškumo apie tai, kas turi atsispindėti ataskaitose. Dabar esame pasiekę etapą, kai paskelbta ataskaita ir matome, kad yra naudingų elementų, tuo pačiu metu e, ta nauda sustiprės, naudingumas sustiprės, jeigu bus papildomai dar daugiau aiškumų. Ir turime galvoti, kokie bus mūsų tolesni žingsniai. Komisija turės imtis kažkokių veiksmų ar pats sektorius galbūt, jeigu ši atskaitomybė bus, galbūt ši atskaitomybė bus išplėsta į kitus sektorius, pasižiūrėsime. Dėkuoju. Dabar paskutinis, bet nemažiau svarbus klausimas. Jau turime deleguotą ir gyvendinimo aktą dėl įnašų į e, bendrąjį petvarkymo fondą. Kai kurie dėrybininkai, įskaitant mane, sustiko e, lapkričio 5 su pirmininkaujančios Italijos atstovais, kad aptartų deleguotai ir gyvendinimą į aktą dėl įnašų ir kalbėjome apie tai, kaip su jais tvarkytis. Taip pat vyko diskusijos dėl tarybos įgyvendamojo akto, kuris svarstomas dabar taryboje sutarėme bendrauti, kad dvi institucijos galėtų derinti savo veiksmus dėl e, dviejų aktų. Dabar tie du aktai yra pirminėme svarstymo etape. Taryba ir komisija nesikreipė parlamentą, kad būtų išreikštas e, iš ankstinis pasipriešinimas deleguotajam aktui, dėl deleguotojo akto. Uh, Ir noriu pasakyti, kad du aktai yra e, paketo dalis. Mes e, naudosime savo prerogatyvomis dėl deleguotojo akto, bet taip pat tuo pačiu metu seksime, kas vyksta su įgyvendinimo aktu. Mes, kaip komitetas, manome, kad informacija, tas kiekis, kurį gauname apie tai, kaip um, viskas daroma su įgyvendinimo aktu, nėra patenkinamas. Mes žiniasklaidos ar valstybių narių gauname tokią informaciją um, apie diskusijas, kurios yra labai aktualios, bet oficialiai tos informacijos nesulaukėme. Ir manau, jog ateityje nebereikėtų taip elgtis. Dabar suteiksiu žodį e, e, Gunarui Hokmarkui. Gunarui Hokmarkui. Ačiū, pirmininkė, tikrai šis klausimas labai svarbus ir labai svarbu e, e, nepamiršti, kad įgyvendinimo aktas dėl bendrojo pertvarkymo mechanizmo turi būti susijęs su deleguotojo aktu. Tie du aktai yra tarpusavie susiję, nežinau ar yra riedviniai, bet šiaip turi atitikti vienas kitą savo turiniu. Ir taip yra dėl keleto priežasčių. Nes kalbame apie bendrąjį taisyklių rinkinį ir tos pačios taisyklės uh, E, turi būti taikomas tiek eurozonoje, tiek visoje Europos Sąjungoje. Manau, jog svarbu e, suvokti, kad šiandien yra lapkričio 11 diena. Atsižvelgiant į realybę ir į turimą teisės aktą, E, svarbu užtikrinti, kad tie du e, papildomi teisės aktai e, įsigalios kitų metų sausio pirmą dieną. Liepa vyko mūsų komitete posėdis ir aš jame kalbėjau apie tai, kad reikia, kad deleguotasis ir gyvenimo aktas atitiktų mm, teisės, teisėkuros tekstą, mums reikia užtikrinti propor, proporcionalumą, uh, E, taikant e, rizikas, riziką pagrįžtą požiūrį. Komisija mm, siekia įdėkti tam tikrus pakeitimus, bet aš diskusijose bandžiau akcentuoti tai, jog svarbu suvokti, kokie yra parlamento frakcijų konkrečiai reikalavimai. Taip pat aš E, kalbėjau apie tai, kad net ir nedėli pakeitimai gali tapti labai reikšmingais. Ir ne viskas buvo daroma taip, kaip dėrėtų. Pirmininkė, kyla pavojus e, susijęs su mūsų politiniu prestižu. Galiausiai deleguotasis ir gyvenimo aktas negali nega, neįsigalioti, o tai užkirs kelią paties, pačios direktyvos įgyvendinimui. Dabar turime kalbėti apie tai, kad įgyvendinimo ir deleguotasis aktai turi vienas kitą atitikti ir mūsų, tokiu būdu mūsų komitetas, parlamentas galės e, juos patvirtinti. Dar norės, norėčiau pakartoti tai, apie ką jau buvo kalbėta. Svarbu apriboti e, išvestinių finansinių priemonių reikšmę. Manau, kad tą galime padaryti nesunkiai. E, tai E, svarbu ir deleguotojam aktui, tai susijęs su deleguotojų aktu dėl bendro pertvarkymo mechanizmo ir dėl rizikos komisija turėtų taip pat daugiau ką padaryti. Taip pat svarbu, kad taryba geriau dirbtų su komisija dėl laipsniško e, įdėgymo dėl pradinių lėšų užtikrinimo fonde. Mes e, su, visomis, e, su visais diskusijų dalyviais apie tai kalbame, taip pat kalbėjome apie tai, kai sustikome su pirmininkaujančia Italija ir tikrai apmaudu, kad tie nedėlį pokyčiai, kurie galėtų daug ką pakeisti, dar neįdėkti man kaip pranešėjui e, dėl banko atgaivinimo ir pertvarkymo direktyvos yra svarbu akcentuoti e, ryšį su įgyvenimo aktu. Aš tą esu sakęs ir sakau ir taip pat sakiau, kad noriu jo komisija ir taryba imtųsi žingsnių, kad mūsų komitetas galėtų patvirtinti deleguotąjį aktą. atvirai, jeigu mes negalėsime patvirtinti visos procedūros, tai kils pavojus, kad negalėsime patvirtinti e, ir deleguotojo akto. Taigi venkime tokio politinio konflikto ir užtikrinkime, kad tas politinis prestižas per ateinančias savaitės nenukentėtų. Ačiū. Dabar pranešėjas pranešėja iš. Labai ačiū. Taip, iš tikrųjų nuveikta nemažai darbo. Jūs ir ponas Hokmarkas gerokai padirbėjo. Ir vienas svarbus dalykas, kurį turim pasakyti aplinkai, tai politinis ryšys tarp deleguotųjų aktų ir įgyvendinimo aktų. Tad mes iš tikrųjų laikomės teigiamos pozicijos dėl to, kad visa sistema jau pradėtų veikti nuo ateinančių metų sausio pirmosios dienos. Iš tikrųjų, tam reikia skirti didelį dėmesį, dar pasigilinti į visą sistemą ir atsižvelgti į tai, kaip kis teisės aktų projektai Tad mes kaip parlamentas, aišku, ne tai, kad neturėtume kelti svarbių dalykų dėl paties pasiūlymo e, paketo e, ir kartu su juo susijusių deleguotojų aktų. Na, o dabar apibendrinsiu tai, kas buvo pasakyta iki šiol. Dėl įgyvendinimo akto turinio, kaip ir jūs jau paminėjot tai tikrai būtų netinkama parlamentui e, tai, kad, kad atsiranda, atsiranda labai daug tam tikrų pakeitimų, e, turiu galvoje bankininkystės e, sąjungos visą sistemą. Tad mes tikrai norėtume, kad tekstai stabilizuotųsi kad mes iš tikrųjų būtume nuoseklus. Turiu galvoje, kad pirmo lygio teisės aktai dėrėtų su vėlesniais ir kartu su BR, BRD tekstais. Na, o dėl būsimų darbų. Tai suprantam, kad taryba turės dar kai ką pakoreguoti teisės tekstuose, susijusiuose su bendro pertvarkymo mechanizmu, turiu galvoje ir kad tiesiog būtų laikomasi visos vidinės logikos tam tikros, kad tiesiog kad ne, neatsirastų ne, tokio atotrukio tarp tiesiog to be, bendro pertvarkymo mechanizmo ir tų pradinių lėšų. Uh, nes dabar nuo 2016 metų reikės visų tų įnašų tam, kad e, būtų galima tada per, perskirstyti, atsižvelgiant į e, e, kiekvieno banko rizikos profilį. Ir tai čia kalbama apie 25 milijardus eurų, tokia būtų tų pradinių įnašų vertė. Bet dabar numatytas kitas kelias aštuonerių mėnesių pereinamasis laikotarpis. Ir dabar bankų įnašai, tų bankų, kurie nori dalyvauti bendro pertvarkymo mechanizme, kad tų bankų įnašai dėl jų e, atsiras vėlgi aiškių netoligumų tarp valstybių narių, kurių indėliai procentų prasme didesni palyginti su kitų valstybių narių įnašais, kurie mažesni. Tad e, vėlgi tokių pakeitimų e, koregavimų padarė taryba ir dėl to vėlgi pasiūlymai pasidarė dar sudėtingesni. Na, o dabar vėlgi taryba ir komisija mums pateikė štai tokį pasiūlymą. Ir čia numatomas koregavimo mechanizmas Tačiau tas koregavimo mechanizmas yra labai detalus, labai sudėtingas. Iš susitikimo su taryba mes supratom, kad dar kai kas pertvarkoma. Na, o kol kas, manytume, labai svarbu palaikyti dialogą atvirą, kad mes tiesiog nestatytume į pavojų e, CRM atskirų nuostatų, detalių, kad tiesiog nekiltų tam tikros rizikos tiems pradiniams įnašams, tai, kad tai dėrėtų su pirminiais teisės aktais, pirmo lygio. Ir, kaip jau anksčiau sakiau, to, toks yra tas mūsų pagrindas. Na ir galutinė mano pastaba. Jeigu mes turėsim balsuoti, bet jūs, aišku, pirmininkė tą patvirtinsim, tai mes tada turėtume tai padaryti, tada, kad, kad įsigaliotų tie, tas teisės aktas ar teisės aktai nuo ateinančių metų sausį, tai mes vėliausiai turėtume balsuoti per plenarinę sesiją gruodžio 15. -ąją. Bet vėlgi, aišku, tam reikės tokio bendro susitikimo, susitarimo. O šiaip mes iš, iš tikrųjų tokio kompromisinio susitarimo neturėtume siekti bet kokią kainą. Ačiū. Dabar e, žodį suteiksiu šešėliniam pranešėjui, tačiau laiko mes neturim nedaug, tai paprašysiu kiekvieną šešėlinį pranešėją kalbėti neilgiau kaip dvi minutės. Pirmiausia, Aldė vardu ponas Valdos, ne, Toir, Troir, tur. Tad, taip, jūs kalbėsite irgi šešėlinio pranešio vardu. Ačiū, pirmininkė, abu pranešėjai tarp eilučių pakankamai aiškiai uždavė savo klausimus ir kritiką išsakė, Aldė frakcijai yra nesuvokiama tai, kad komisijos pasiūlyme nepakankamai atsižvelgiama į rizikos e, faktorius, neįvertinamas parlamento požiūris. Tai noriu paklausti komisijos, kodėl e, <coughs> rizika komisijos teisės akto pasiūlyme nėra taip e, tokiu dideliu mastu vertinama, kaip pavyzdžiui atitinkamuose JAV teisės aktuose, ar iš tiesų lemiamas faktorius yra banko dydis įvertinant riziką, nes taip pat ir mažesni bankai kartais dalyvauja e, pakankamai rizikingų sandorių finansavimą, taigi kodėl e, bankų, tų bankų įnašas turėtų būti mažesnis nei didelių bankų, e, kurie nefinansuoja e, labai rizikingų projektų, ne, nedalyvauja rizikingose sandoriuose. Taigi iš šiuos aspektus noriu kaip dėmesį ir mm, paprašyti komisijos išaiškinimą. Ačiū, guoja frakcijos vardu, ponas Demasiui. <clears throat> Viso šio pasiūlymo esmė yra susijusi su bankų gavinimo ir pertvarkymo fondo įnašais ir jų mokėjimu pagal pirmą lygio teisės aktą. Todėl e, bankų įnašą buvo stengiamasi apibrėžti remintis banko veiklos riziką. E, tačiau ne visus aspektus buvo atsižvelgiama, pavyzdžiui, e, šios nuostatos apriepė taip pat ir savo rizikos draudimo struktūras turinčias taupamasias kasas, kitus mažesnės, mažesnės apimties bankus. Taip pat susidurime ir su tokia padėtimi, kai e, riskingos veiklos nevykdantis bankai turi dvigubai daugiau įnašų mokėti nei didelė rizikos, didelės rizikos veiklą vykdantis bankai. Taip pat yra numatyta ir tam tikra išimtis, pagal kurią valstybės narės gali pritaikyti atitinkamas išimtis bankams, kurių veiklos apimtis arba apyvartas sudaro 3 milijardus eurų, tai galėtų būti pritaikyta 10 procentų Vokietijos bankų Ir čia galėjo tinkamas nuostatas bankams turintiems finansinių įsipareigojimų, iš kurių ateimus e, indėlius e, e, susidarytų 300 milijar, milijonų eurų, Tačiau taip pat e, atitinkamos nuostatos lygtai galioja ir bankams, e, kurių turimas turtas, tai yra turimi įsipareigojimai, atėmus e, bankinius indėlius sudaro mažiau nei 300 milijonų eurų, taigi aš čia išvelgiu tam tikrą prieštarą tarp atskirų nuostatų ir norėčiau, kad komisija steigtų papildomas informacijos. A, mes jau iškėlėme šį klausimą su e, taryba diskutuodami, e, kalbant apie e, bankų turtą minus indėlius ir gaunama suma, kuri mažesnė už 300 milijonų. Tačiau dabar matome, kad jūs puikiai žinote, kokia yra problema. Svenas Gėgoltas dabar. Nenoriu kartoti kitų frakcijų kolegų minčių. Manau, kad nepakankamai atsižvelgiama į riziką mums pateikti skaičiai. Ir duomenys aiškiai parodo, kad e, bankų įnašai išskyrus labai nedidelės e, finansinės institucijos daugiausiai grindžiami bankų dydžių, rizikos faktoriai yra smarkiai apriboti, o tai prieštarauja pirmojo lygio dokumento teksto e, svarbiausiai minčiai ir apie tai kalbėjo daugelis kolegų, todėl nenoriu šių minčių kartoti, noriu pabrėžti, e, kad kyla nemažų problemų dėl dėl tam tikrų bankų rūšių, kurie e, kuria žvilgių būtų netaikomas atitinkamas išimtis ir jie turėtų taip pat e, mokėti savo įnašus. Taigi kyla labai daug papildomų klausimų, kodėl rizikos vertinimas yra tokios nedidelės apripties, nes tas pasiūlymas netitinka pirmo lygio teisės akto, todėl reikėtų pakeisti atitinkamus komisijos pasiūlymus, nes pirmo lygio teksto pakeitimas negalėtų būti grindžiamas likščiolinė logika, nes likščiolinė logika buvo tokia, kad jeigu vienoje šalyje veikia rizikingesni bankai nei kitoje. Tai e, ta šalis, kurioje bankų veiklos rizika didesnė, turėtų mokėti didesnius įnašus nei e, kitos šalis, kurių bankų veiklos rizika mažesnė. Tačiau šią logiką vadovaujantis taryboje buvo bandoma atsižvelgti į įtaką ir pasiekmes atskiroms šalims, tačiau apie tai nieko nekalbama teisės aktuose. Pans Ferberis, noriu pareikšti nusistebėjimą dėl to, kad e, diskutavome ištisus mėnesius su komisija dėl tų pačių klausimų kurie ir toliau yra keliami ir į kuriuos komisija neatsižvelgia savo pasiūlyme. Tačiau įvertinus tai, kas e, per paskutinės savaitės vyko komisijos tarnybose ir susitinkant kabinetų vadovams e, bei komisarų kolegijoje, tai man kėl klausimas, apie ką mes čia kalbame, jeigu į šias formuluotės visiškai neatsižvelgiama ir bandoma paskutinę minutę kaip e, kokiam turguje e, čia kažką kažkur prastumti. Taigi kilo klausimas, kokia, esmė, kokia prasme yra tenka mūsų diskusijoms. Dėl rizikos vertinimo galiu tik tai pritarti tam, kas buvo pasakyta. Mūsų pozicijos artėjo laipsniškai kalbama apie 75 procentus, e, tačiau e, rizikos faktorius ir toliau išlieka, todėl e, čia reikia atitinkamų korekcijų. Taip pat reikia aiškiai apsispręsti, ar pati bankų veiklos rizika kelia problemą ar bankų dydis. Aš manau, kad bankų veiklos rizika yra lemiamas faktorius. Aš čia manau, kad e, kalba yra apie e, santyki tarp e, mamos ir dukters o ne tarp santykių, tarp lygių e, šeimos narių. Aš e, manau, kad investiciniai bankai e, išleidžia valstybinius pinigus vadovaudamėsi patvirtintomis procedūromis ir reikalavimas e, jų atžvilgių mokėti tam tikrus e, <clears throat> įnašus į rizikos mažinimo fondą yra visiškai absurdiškas. Peteris Simonas. E, atsiprašau už tai, kad anksčiau galvojau, jog diskusija šiandien šio klausimu nevyks todėl noriu pateikti savo argumentus. Čia nesiekiama kažkaip kaišiuoti pagalius į ratus, sustabdyti procesą, kenkti atskiroms šalims. Yra labai svarbu, kad procesas pradėtų judėti nuo sausio pirmos dienos, tam mums reikia teisinio saugumo. Jis bus įmanomas tik tuo atveju, jeigu atskiri bankai neturėtų galimybės dėl uh, kreiptis į teismą dėl nesamo teisinio pagrindo jiems mokėti atinkamus e, įnašus į šį fondą. 69 straipsnėje remiamasi atitinkama nuostata, kad procentas nuo e, visų padengtų indėlių turi būti mokamas visų finansinių institucijų reglamento 70 straipsnis teigia, kad e, šie įnašai negali, jų sumos tiksliau, negali būti e, didesnės nei mūsų vertinama rizika. Manau, kad uh, čia viskas apverčiama aukštin e, kojomis. Nes būtent nukrypimas nuo pirmojo lygio dokumento teksto tą sumaištį ir įneša. Todėl aš prašau iš naujo įvertinti teisinį pagrindą tam, kad parlamentas galėtų būti tikras dėl to, kad pritars teikiamą pasiūlymui, kuris po to išaiškės, kad yra visiškai neteisėtas. Pirvanš perės. Jo. Merci beaucoup. Labai ačiū. Manau, kad jeigu tas klausimas būtų lengvas išspręsti, jau uh, būtume pirmajame lygmenyje jį išsprendę. Bet kilo daug problemų ir uh, dėl to, kad nepavyko jo pradžioje išspręsti ir dėl to, kad yra tam tikrų labai aktualių dalykų. Norėčiau padėkoti pranešiai uh, tarybai komisijai ir pirmininkaujančiai Italijai. Taip pat norėčiau su kai kuriais kolegomis e, pasidalyti vienu aktualiu dalyku, kuris man labai rūpi. E, ir kuris reikalauja visiems susitelkti. Tai yra informacijos srautai. Reikia užtikrinti, kad būtų keičiamas informacija. Buvo kalbama apie tai, kad yra tam tikrų teisinių neiškumų. Ir nesusipratimų, kurie gali atsirasti dėl to, kad trūksta informacijos, o tai nėra gerai teisėkuros procesui. Uh, Aš manau, kad mes turėtume galvoti apie e, tai, kaip ginti bendrus interesus, ne atskirius valstybių narių interesus. Matėme, kad e, dabar bandoma elgtis taip, kad būtų tai naudinga tam tikriems bankams, tam tikroms valstybėms narėms ar tam e, tikriems e, bankinių struktūrų tipams e, dėl pirmojo ligmens, tai yra proporcingumas, apsaugos priemonė, e, bank, pagarba bankinėmis institucijoms ir reikia siekti neiškraipyti tų bankinių struktūrų, bet mes turime, siekdami tai užtikrinti, išbristi iš dabartinės aklavietės. Uh, ir taip pat įvertinti diversifikacijos e, pavojų. Ir manau, kad dabar pateiktas komisijos pasiūlymas ir Italijos pirmininkaujančios pasiūlymas yra e, pozityvus ir mes turėtume siekti susitarimo dėl jo. Dėkoju, Alain Lamasiur. E, paskutinis kalbėtojas. Dėkoju, pirmininkė. Ta pačia dvasia kaip ir Fervanš Beres noriu pasakyti, kad mes dėl viso šio dalyko jaučiamės tarsi negerai. Ir e, kai kas įsivaizduoja, kad tai yra tarsi mokestis, privalomas įnašas. Ir aišku, taryboje, bet net ir parlamente kyla pogundų e, e, elgtis kaip ponė Tečer, noriu, kad man būtų gražinti mano pinigai. Ir uh, reikia galvoti, ar tai yra susijęs su bendraisiais Europos interesais. Mes pirmą kartą apie tai kalbėjome, kai komisijai dalyvaujant apie tai, šnekėjome prieš keletą savaičių, tuo metu mums buvo pasakyta, kad tai yra problema, kuri bus išspręsta gyvenimo akto pagalba. O e, dėl deleguotojo akto buvo išvardyti tam tikri kriterijai labai ir taip pat labai aiškus tikslai. Ir aš e, dabar e, tikiuosi, kad komisija mums pademonstruos, jog įgyvendinimo ir deleguotojų aktų atsižvelgta, atsižvelgta į labai aiškus aiškius kriterijus, tiksliai suformuotus ir kad jie užtikrins, kad nebus tam tikrose valstybėse palankiau žiūrima į tam tikras e, bankinės struktūras ir kad tai bus tikrai gyvybinga sistema ir jie atitiks euro, bendrus Europos interesus. Ačiū dabar žodis komisijai, ponas Garsantis. Dėkuoju pirmininkė, kai kurie e, parlamento nariai išreiškė nusistebėjimą, aš irgi noriu nusistebėti kai kuo. Deleguotieji aktai šie buvo aptarinėjami tarp, komis, tarp komisijos ir kitų dviejų e, institucijų labai išsamei. E, mes tą darėme dėl to, kad buvo nepaprastai svarbus šis klausimas. O spalio antrą dieną vyko susitikimas. Bendraujant su parlamentu paaiškėjo, kad e, komisijos e, pasiūlymas labai pasikeitė atsižvelgiant į e, pageidavimus parlamento Apie tai kalbėjome pirmiausiai su pono Hokmarku ir Ferreira e, birželio pabaigoje, o paskui buvo pateiktas pasiūlymas. Taigi, aš nesutinku su teiginiais, kad parlamento pozicija buvo ignoruojama, nes tai paprasčiausiai yra neteisinga. Tai, ką mes girdėjome parlamente, yra tam tikri prieštaringi dalykai, e, kurie spindi skirtingą valstybių narių poziciją. Apie tai, ką tik tai kalbėjo ponas Lamasiur komisija, pasinaudojo savo prerogatyvomis ir pateikė tai, kas jos manimų yra e, labai subalansuotas deleguotasis aktas, atsižvelgiant į e, visus e, interesus, taip pat riziką. Nemanau, kad mes e, turėtum penelik daug dėmesio skirti šiam deleguotajam aktui. Komisija ėmėsi savo prievalių, o dabar parlamento eilė veikti ir apsispręsti, ar e, priims šį deleguotąjį aktą ar ne, galvodama, galvodamas apie tą visą paketą, kurį jūs minėjote. Buvo daug kas aptarta ir norėčiau sureaguoti į Aldės atstovą atstovo žodžius. Vyko įvairios e, diskusijos rugsėjai ir parlamento nariai gali pasinaudoti medžiagą. Ten paaiškinta, kodėl mūsų nuomonė mes pasielgėme nuosekliai ir teisingai įgyventindami pirmojo, akto, pirmojo lygio sustarimus. Ir e, Aldė atstovas būtent apie tai ir kalbėjo. Dabar įgyvendinimo aktai. Kaip jūs tikriausiai prisimenate ir apie tai, ką tik kalbėjo ponas e, Lemasiur, e, kai kalbėjome praeitįje apie deleguotojį aktą komitete, aš sakiau, kad pirmiausia žiūrime į eurozoną, o ne nacionalinį 1 procento indėlio lygmenį. Jeigu, tiksliau, mes žiūrėsime skirtingai, tai tada atsiras dideli nukreipimai ir komisija nenorėjo deleguotojų aktų šios problemos spręsti. Taip ir neturėtų būti, reikia pirmiausia žiūrėti į dydį ir riziką, tai yra objektyvus kriterijai. Bet kadangi pirmame lygmenyje buvo numatyta galimybė pereinamosioms priemonėms, tai komisija e, galvoja, kad gal reikėtų įdėkti tokį pereinamąjį režimą tarpinį ir e, pateikti pasiūlymą konkrečiai dėl šio dalyko, kas jums turbūt tiks. Dėl uh, įgyvendinimo akto jis buvo patvintas taip tuo pat metu, kaip ir deleguotasis, kad komisija taip pat laikytųsi to bendro, bendrų dokumentų paketo dvasios, kaip kad buvo sutarta. Šią savaitę tikriausiai įgyvenimo aktas bus patvirtintas komisijoje, taip pat, kaip buvo e, patvirtintas deleguotasis aktas spalio 21 dieną. Jūs pastebėjote, kad tam, kad išlaikytume vidaus rinkos vientisumą, įdėgėme, į, į, numatėme deleguotojame akte visas esminės taisyklės. Mes norime, kad bankų sąjunga, valstybės narės, kitaip tariant, turėtų kaip galima mažiau galimybių nukrypti nuo bendrų taisyklių. Būtent todėl 99 e, procentai taisyklių atsispindi deleguotojame akte ir parlamentui tai turėtų būti sveikintinas dalykas. Dėl įgyventinimo akto pagrindinis e, dalykas, kuris jame atsispindi, tai yra nukreipimas. Pone Ferreira sakė, kad mes Numatėme sistemą, kuri tiksliai atspindi atskirų dalių mutualizavimo normą. Parlamentas ir komisija tikriausiai e, laikosi tos nuomonės, kad tai atspindi pradinį uh, E, susitarimą, kad mes turėtume vieną fondą ir neskirstysime jo atskiriamis dalimis, kad nebus e, pereinamųjų etapų, kad sistema bus mutualizuota ir kad bankai turės tuomet e, taikytis prie sistemos, bet ne viskas taip yra. Žinau, kad parlamentui tai nepatinka ir komisijai, bet tok, koks yra darybų rezultatas, mes dabar po viso to turime sistemą, kuri turi tam tikrus atskirius padalinius, yra numatytas laikotarpis prieinamasis 8 metų ir dabar yra taikoma atitinkama e, finansavimo norma ir nėra bendro fondo. E, buvo kalbam apie tai, kad jeigu mes viską mutualizuosime nuo pirmos dienos, tai reikia iš karto užtikrinti įnašus. Ir kai kurios šalis mes susidurime su tam tikrų šalių pasipriešinimu ir komisija mano, kad būtų prasminga uh, mutualizuoti įnašų skaičiavimo normą tokiu pat greičiu, kaip ir e, naudojimasi įnašais. Ir tai yra tarybos įgyvendinimo aktas, dabar taryba turi modifikuoti, pakoreguoti viską savo nuožiūrą. Parlamentas E, vadovaujasi logiko, kad reikia ta, dėkti abi priemonės vienu metu. Ir jeigu nori, e, sprendimų prieimėjai, teisėkuros institucijos gali atitinkamą sprendimą priimti. Bet ta logika yra susijusi su atskirų uh, dalių laipsniškų mažinimu ir mutualizavimu. Taip, dabar dar, jeigu pranešėjai, pranešėjas dar norėtų kai ką pasakyti, ponė Hokmarai, Hokmarkai. Nemanau, kad čia reikėtų dabar atsakinėti, mes aptarinėsim tai parlamente, O manyčiau, protingiau būtų, jeigu taryba e, šiaip jau dirbtų su įgyvendinimo aktais, o mes tikrai turėtume užtikrinti ryšį tarp darbų. Manau, kad bus dar progos apie tai pakalbėti, kai pamatysim, kokie bus deleguotojų ir įgyvendinimo aktų rezultatai konkretus, ar mes galėsim pritarti jiems komitete. Bet tam, aišku, reikės visų mūsų pastangų, visų šalių pastangų. Ačiū galutinė pastaba. Iš ties mums dar teks padirbėti, visom šalims teks daug pastangų įdėti dar į darbą, kaip kad ponas Okmarkas sakė. Tikiuosi, kad nebus šiaip staigių posūkių paskutinę akimirką, e, dėl kurių mes būtume įstumti tikrai nepavydėtiną padėtį. Nes jeigu ne, neturėsim stabilios pozicijos, stabilaus pasiūlymo susijusio su bendru pertvarkymo mechanizmu, jeigu turėsim pakankamai laiko, tai tada galėsim balsuoti dėl dviejų teisės aktų teksto, dėl viso šito paketo, kuris tada jau įsigaliotų nuo ateinančių metų sausio. Pirmininkas, ačiū. Tad iš, iš ties įvyko tikrai tokios svarbios diskusijos ir galiu pasakyti, kad pirmininkų lygių vyksta ir vyks konsultacijos dėl, e, tai yra patvirtinimo deleguotųjų aktų. Na ir dabar nemažai tų dalykų, kuriuos pasakė parlamentas, tikiuosi, taip, kai kuriuos buvo atsižvelgta, aišku, ne į visus, nes tai logiška, aišku, komiteto narių nuomonės gali ir išsiskirti ir išsiskyrė, tai logiška. bet labai svarbu vėlgi visi tie dalykai susiję su rizika, svarbu užtikrinti, kad nuostatos būtų tinkamos. O dabar aš norėčiau paprašyti patikrinti tiesiog, ar įgyvendinimo aktai, ar jie atitiks situaciją tokią situaciją, kai 99 procentai nuostatų atsiranda, e, yra deleguota tame, deleguotame akte, o kituose, kiti dalykai e, įgyvendinimo akte. Ir dabar ryšiai tarp mutualizavimo ir perėjimo iš dabartinio modelio į bendro pertvarkymo mechanizmą, kad yra būtų ryšys. O mūsų problema yra tokia. Taip, mūsų buvo paprašyta, kad mes irgi prisidėtume prie šito darbo, kad būtų aktai, teisės aktai įsigaliotų kuo greičiau, bet aišku, mes negalėsim pritarti tam, kol mums, kol mums nebus pateiktos uh, nepateikta garantija, jog vis dėlto įgyvendinimo akto tekstas, kad bus stabilizuotas, kad nebūtų daroma pakeitimų paskutinę akimirką. Ir, kad, ir tada tokiu būdu mes tikrai dėsim pastangas, kad e, visas šitas dokumentų paketas įsigaliotų laiku. Tad mes iš tikrųjų dabar stebėsim, kaip kryps diskusijos. Aišku, dabar taryba e, toliau dirb savo darbą. Jeigu taryba norės vėlgi kalbėti su mumis, tai mes e, ne, neprieštarausim. Ir dabar komiteto vardu kartoju, kad tam tikrais momentais nebuvo pakankamai informacijos apie konkrečius sprendimus kaip reikia, vėlgi negavom tinkamos informacijos apie čia aptariamus dalykus, mes kartais tiesiog sužinojom e, iš kitų šaltinių, e, apie kokius sprendimus buvo kalbama, deramasi. Tad e, mes tikrai turėtume toliau dirbti šiuo klausimu. O dabar jūs dar norėjot pakalbėti apie tuos 300 milijonų eurų, ar kaip? Pon, ponas, ponė Demasi, ponė Gesan, jūs žinot, kad kai kalbėjom apie potencialę šitą savoką 300 milijonų eurų, jūs tada nekomentavot, ne, nesakėt pastabų, gali dabar tą padaryti. Taip, ponė pirmininkė, kartu norėčiau sureaguoti ir į kitus pasisakymus. Pone Demasi, mes suvokiam šį klausimą ir patikinsim, kad šita paskutinės akimirkos nuostata apskritai ne pati, ne, ne, ne pati geriausia formuluotės prasme. Dabar bankai, kurių turtas mažesnis negu 3 milijardai eurų, kad jiems ne, nebus numatoma galimybė dalyvauti šioje sistemoje. Bet dabar pirmiausia, jeigu tikrai yra problema, jei aš sutinku, kad tai gali būti tam tikro vidinio nederėjimo, bet dabar, aišku, teis, teisininkai turės pasigilinti į tekstą, ar tikrai tada nepateks tokie bankai į mechanizmą. Mes kalbam iš tikrųjų apie šešias institucijas iš, šeš, iš keturių šimtų. Ir čia daugiausia tos institucijos iš tam tikros ar tam tikrų valstybių narių, e, jūs žinot, ką turiu galvoj. Bet čia pirmiausia, pirma problema tai teksto interpretavimas. Reikės į tai pasigilinti. Jeigu nepakaks e, argumentų, tai tada mes paprašysim tarybos e, paaiškinti tą savoką įgyvendinimo akte nes klausimas daug, daugiausia aktualus vienai e, valstybei nariai, kuri yra bankų sąjungos narė ir tada tokiu būdu mes pasistengsim išspręsti šį potencialų klausimą. Pirmininkas, ačiū, tada atrodo, galim baigti diskusiją šiuo klausimu. Iš tikrųjų, diskusija buvo labai gyva. Labai gerai, kad dabar apsvarstėm e, deleguotojų aktų klausimą. Ačiū komisijai už e, kolegoms už tai, kad sudalyvavot e, diskusijoje. Na ir dabar galim pereiti prie darbo tvarkės ketvirto punkto. Matau dabar poną Tomą Vizerį. Sveikas atvykęs. Congratulations. Okay, let's start immediately. Tad pradėkim dabar aptarinėti šį punktą, paskutinį e, punktą. E, tai yra, išklausysim, pasikeisim nuomonę, nuomonėmis su ponu Tomu Vizer. Jis yra e, Europos statistinės, statistinės valdybos direktorius Ir dabar vėlgi bus kalbama, kaip Eurostatas įgyvendina e, Europos statistikos kodeksą, šeštąjį kodeksą. Ir bus, e, bus kartu daromas nuorodos į įvairias ataskaitas, į rekomendacijas. Nes visa tai susijęs su dabar vykstančiu trialogu dėl statistikai skirto reglamento. Tas reglamentas peržiūrimas. Tad iš nedelsdama žodį suteiksiu ponui Tomui Vyzeriui. Prašom, dešimt minučių galit kalbėti. Labai ačiū. Ačiū už tai, kad mane pakvietėt. Ačiū, kad jūs šį ataskaitą domina paskutinį kartą turiu progą kalbėti apie tai. Nuo dabar pasižiūrėjus į mūsų tarnybos, e, tarnybos vaidmenį, tai e, jis yra unikalus. Yra tokia tendencija, kad kai teikiamos tam tikros rekomendacijos, tai dažnai tada nuomonės dėl, dėl to, kaip jų laikytis įgyven, išsiskiria. Dabar ataskaita vien tik tai susijusi su Eurostatu, mes atlikom tiesiog peržiūrą šios institucijos, įvertinom kartu dalyvaujant nacionaliniams statistikos institutams, jie būtent vertino, tai jau antrą kartą tokia peržiūra atliekama ir mes labai stengiamės laikytis e, nacionalinių procedūrų, tada ataskaita pagrįsta Eurostatų atsakymais į mūsų parengtą klausimyną, mes turim parengę tinklalapį e, šiai ataskaitai skirtą ir kartu ten pateikti interviu intarpai iš buvusių komisijos narių šiame metuos ir kitų. Tad mes nustatėm, kad Eurostatas iš tikrųjų puikiai veikia. Na ir dabar Europos statistikos sistemos dalis, mes įvertinom, tai yra, ja, mes į, tai yra atsižvelgiam į bendrą sistemą, e, atsižvelgdami į Eurostato dvigubą, trigubą vaidmenį kartu Eurostatą galima vertinti kaip tam tikrą specialią sistemą. Kaip primus interparis, kaip, kaip iškiliausia institucija tarp lygių, jai tenka patariamasis vaidmuo. Tad ir nacionaliniai statistikos institutai gal ne iki galo suvokė tokio dvigubo Eurostato vaidmens, unikalaus vaidmens. Bet kita vertus, kalbant apie partnerystę, su tuo susiję tam tikrų sunkumų. Turiu galvoj stat statistikos duomenys, kuriuos turi Europos centrinis bankas. Dabar Eurostato stipriosios pusės. Tai pirmiausia, kad jis turi tam tikrų teisės aktų, kuriais grindžiama jo veikla. Tie teisės aktai sustiprinti buvo pastaruoju metu Ir e, iš tikrųjų čia vadovaujamasi suderinta metodologija, pasitelkiama dar, kvalifikuoti darbuotojai. Tad mes pateikėm 16 rekomendacijų, kaip būtų galima pagerinti Eurostato darbą. Aš čia tiesiog patemiu išvardysiu. Keturios rekomendacijos susijusios su teisės aktais, pagal kuriuos e, vyresnieji darbuotojai priimami į darbą, atleidžiami. Toliau rekomendacijos susijusios su e, sandara šito instituto. Tiesiog e. be to porą rekomendacijų esam parengę dėl kokybės, metodologijos, darbo procedūrų, dėl informacijos sklaidos tai čia su tuo susiję release calendar ir be to pateikiam rekomendacijų dėl vartotojų ir kitų dalykų. Eurostatas paprastai irgi buvo išgirstas, mes suteikėm galimybę Eurostatui atsakyti į mūsų pastabas, išvadas. Ir tik tai vienu klausimu nesutarė mūsų nuomonės. Ir nenustepsiu sakydamas, kad čia turiu galvoje rekomendacijas dėl darbuotojų prieimimo ir atleidimo, kur nuomonės išsiskyrė. Na, nu, dabar paskutiniai įvykiai. Greta to darbo, kurį mes įdėjom e, rengdami ataskaitą, mes kartu e, žiūrėjom į tam tikrus nacionalinių statistikos institutų ir apskritai statistikos sistemų klausimus. Ir dabar e, rudenį mes parengėm dvi rekomendacijas šiai sryčiai. Viena rekomendacija tiesiog susijusi su Eurostato nepriklausomybė ir kartu su geresniu Eurostato dėrėjimu su Europos e, statistikos sistema ir čia atkreipiam dėmesį į tam tikras problemas, sunkumus. Ir kita rekomendacija buvo e, pateikta Vokietijos institucijoms dėl vyresniųjų darbuotojų paskirimo e, procedūrų laikantis tam tikro kodekso. Kodėl? Nes me, praeitį Mes pasisakydavom už tai, kad nacionaliniai statistikos institutai būtų kuo stipresni, kad jie būtų nepriklausomi, labiau nepriklausomi. Ir toks vienas politinis dalykas iki galo nepripažinta, nepripažintas, kad e, labai svarbu, kad statistiniai duomenys būtų geriau prieinami priimant ekonominius politinius sprendimus kad tie duomenys tikrai būtų patikrinami ir tokiu būdu, kaip mes galėsim pateisinti tinkamus politinius ekonominius sprendimus, jei, sakykime, būtų daromas politinis spaudimas ar politinis spaudimas da, būtų daromas vis didesnis a, statistinių duomenų surinkimui ar jų, ar jų atskleidimui, pa, sklaidai. Tad mes turėtume ateityje daugiau dėmesio skirti tam, kad duomenys būtų apsaugoti ir tam tikrais atvejais ta apsauga būtų sustiprinta. kad vėlgi nebūtų ta susidariusi statistinių, tai yra, kad išvengtume statistinių duomenų krizės, kuri buvo susidariusi prieš šešerius septynerius metus. Tiesiog, kad būtų įtvirtinta pusiausvėra tarp duomenų atskleidimo ir kartu, kartu jo, jų apsaugos. Tad e, čia šiuo atveju vėlgi mes kalbam apie e, vėlgi tam instituciją, kuri yra labai svarbi. Na ir baigdamas E, baigdamas e, vėlgi, mm, aš trejus metus vadovau šiam institutui, per trejus metus mes pasisakydavom už elgesio tam tikrą kodeksą šioj srity ir noriu padėkoti už paramą, kurią suteikė, suteikėt jūs parlamentas, jūsų e, komitetas Ir labai gerai, kad jūsų komitetas pasiūlė e, Varti Hekimekį iš Suomijos, e, tiesiog pasiūlė į dabartinės mano pareigas. Ponas Varhimekį, jis iš tikrųjų turi ilgą e, karjerą, dirbo Europos ekonomikos, statistikos srityje kartu ir nacionaliniam statistikos institute. Tad dabar ponas Kopš, ponė Martin Gušman antrai kadencijai pers, paskirta, ponas Giovanini paskirtas pirmai kadencijai tarybos tok, tokios kandidatūros. Ir mes tikimės, kad parlamentas Parlamentas irgi papildys e, šią komandą kvalifikuotais asmenimis. Ir dabar sausio mėnesį vyks bendrų tokių gairių debatai tarp naujųjų kolegų ir tikimės, kad darbas mūsų su jūsų komitete bus vaisingas ir ateityje ir tai išeis į naudą į Eurostato, tiesiog Eurostato nepriklausomybei ir veikimui. Labai ačiū už Jūsų bendradarbiavimą su parlamentu. Parlamentas e, ir toliau palaikys ESVPT e ir Europos statistinių duomenų rinkimo sistemos e, nepriklausomumą. <clears throat> bei dalyvaus naujo vadovo paskirimo procedūroje. Dabar suteiksiu žodį frakcijų atstovams. Pirmoji gal pelts. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nekalbėsiu vengriškai, nes man pranešė, kad dėl techninių problemų vertimo į vengrų kalbą nėra, tačiau pas jūs vertimas yra, taigi aš vis tiek kalbėsiu vengriškai. Noriu pasakyti, kad e, statistiniai duomenys yra labai svarbus, e, užtikrinant e, tinkamą valdymą ir stiprinant demokratiją. Visuomenės pasitikėjimas Europos statistiniais duomenimis taip pat yra labai svarbus, taigi turime atkurti šį visuomenės pasitikėjimą Europos statistikos duomenimis Todėl pono Vyzerio pasiūlymas yra vertintinas teigiamai, nes jis reiškia naują atskaitomybės tvarką. Statistikos duomenys turi būti e, nuolat aktualūs, visada pasiekiami, tačiau mums labai svarbu, kad jie būtų patikimi Ir svarbu, kad galėtume tos statistikos duomenys pasitikrinti, išsiaiškinti, ar jie yra pagrįsti tikrai skaičiais. Todėl aš manau, kad neturėtume kištis į nacionalinių statistikos duomenų rinkimo tarnybų veiklą, nebent toks kišimasis būtų uh, visapusiškai pagristas ir pateisintas. Mes turėtume valstybių narių statistikos e, duomenų rinkimo institucijas konsultuoti ir naudotis jų turimais statistikos duomenimis. Jeigu nacionalinės statistikos tarnybos teikia klaidinančią informaciją, tuomet mes turime turėti galimybę imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad nacionalinės tarnybos teiktų patikimą statistinę informaciją ir duomenis. Todėl privalome užtikrinti nacionalinių statistikos tarnybų nepriklausomumą. Jų vadovų paskirimo procedūros privalo būti skaidrios. Jeigu skaidrumas neužtikrinamas, mes turime turėti galimybę įsikištintis veiksmų ir uh, pakoreguoti taikomas procedūras. Turime matyti prieš savo akis bendrą sisteminį vaizdą, nes statistiniai duomenys renkami vietos, regioninių, nacionalinių ar europinių mastų turi būti tikslus, patikimi, nešališki nepriklausomi nuo bet kokios politinės įtakos ir kišimosi. Ir galiausiai noriu pabrėžti, kad gyvename greitai besikeičiančiame pasaulyje, todėl mums reikia statistinių domenų rinkimo sistemų, kurios galėtų prisitaikyti prie aplinkos pokyčių. Turime nuolat peržiūrėti statistikos duomenų rinkimo procedūras ir metodikas. Turime stiprinti bendrosios rinkos ramstį ir turėti galimybę atsižvelgti į bendrosios rinkos pokyčius. Taigi statistiniai duomenys turi būti visiems prieinami, patikimi ir naudingi. Todėl <clears throat> tiek naudojantis internetu pateikiamais duomenimis, internetinėmis duomenų bazėmis, tiek spausdintiniais šaltiniais mes turime turėti galimybę susipažinti ne tik su skaičiais, bet ir su įvairiais grafikais. Turime 500 milijonų ES piliečių, tik nedaug jų turi akademinį įsilavinimą, tačiau nepasiant to turime pasiekti, kad visi galėtų pasinaudoti ateisiniais duomenimis, todėl mums reikia ir grafinio duomenų pateikimo. Dabar žodis suteikiamas socialistų demokratų frakcijos atstovams, ponui Baje, kuris taip pat yra pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Vyzerį. Mums yra labai svarbu, kad statistiniai duomenys atspindėtų informacijos kokybę, būtų skaidrus ir kalbant apie kokybę duomenų ir skaidrumą, tai priklauso nuo Eurostato nepriklausomybės ir nepriklausomumo. Todėl e, turime atkreipti dėmesį jūsų ataskaitoje pateikiamus pasiūlymus dėl darbuotojų samdymo ir dėl skaidrumo procesų užtikrinimo, pavyzdžiui, Eurostato vadovą pasirenkant ir tvirtinant, galiu tik pritarti jūsų nuomonėjai, tačiau norėčiau siekti dar daugiau ir e, prašyčiau jūsų pateikti papildomos informacijos apie tai, nes aš taip pat pasisakau už tai, kad ir parlamentui reikėtų numatyti tam tikrą vaidmenį, siekiant užtikrinti Eurostato ir jo direktoriaus nepriklausomumą. E, pavyzdžiui, numatant tam tikras garantijas, kad vadovas Eurostato nebūtų atleidžiamas dėl politinių priežasčių. Taigi, e, ką jūs matote reikėtų pakeisti Eurostato, jo direktoriaus ir darbuotojų e, nepriklausomumą stiprinant ir pasirenkant arba pakeičiant vadovo skirimo procedūrą, taip pat kaip reikėtų pagerinti statistinių duomenų surinkimą. Kitas klausimas susijęs su naujausiu Eurostat tyrimu vertinant 2013 metų skurdo lygį Europos Sąjungoje. E, tyrimo rezultatai kelia didelį susirūpinimą, ypač e, skurų valstybių narių taikomos kovos su skurdu priemonės. Aš čia norėčiau nubrėžti tam tikrą paralelę e, su Luxemburgo lygs skandalu. Ar nereikėtų E, parengti panašios e, ataskaitos susijusios su mokesčių mokėjimo atskirų įmonių atskirose šalise arba mokesčių mokėjimo vengimu siekiant užkirsti kelią arba veiksmingai kovoti su uh, mokesčių vengimu, kuris yra didžiulis blogis visai Europos Sąjungai, ar Eurostatas turi atitinkamų duomenų, ar turi pajėgumų atlikti atitinkamą tyrimą ir analizę. Taigi norėčiau apie tai išgirsti daugiau informacijos. Dar vienas klausimas labiau techninio pobūdžio, tai yra e, susijęs su 2010 metų atitinkamu seknormu patvirtinimu E, tos normos daro didelę įtaką investicijų apimtims, ypač viešojo sektoriaus apimtims Europos Sąjungoje, kadangi e, viešasis sektorius e, tokiu būdu negali daugiau skolintis, kad galėtų investuoti. Taip pat e, jeigu tos viešosios, viešos sektorius investicijos, kurios yra vykdomas iš skolintų lėšų, yra atitinkamai įtraukiamos į skolų balansą, tai taip pat nėra teigiamai vertintinas dalykas, nes kelia papildomų problemų siekiant e, gavinti ekonomiką. Aš nesakau, kad e, reikėtų suteikti įgaliojimus vietos valdžios arba valdžios institucijoms vykdyti bet kokio pobūdžio investicinę veiklą iš skolintų lėšų, tačiau vis tiek reikėtų e, pasitelkti investicijas, skatinant ekonomikos atsigavimą ir kuriant darbo vietas. Ar jūs galėtumėte, pavyzdžiui, numatyti galimybę E, valdžios institucijoms vykdyti tam tikrą e, investicinę veiklą iš skolintų lėšų siekiant e, gavinti ekonomikai. Taip pat gal galėtumėte pateikti tam tikrus statistinius duomenys apie tai, į, į kokią dalį jūsų pateiktų rekomendacijų atsižvelgia komisijų. Ačiū. EKR frakcijos vardu ponas Ozok dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ar reglamente dėl statistikos institucijų nepriklausomumo narių lygių yra vienas iš svarbiausių, tai yra jų nepriklausomumas yra vienas svarbiausių principų. Ar manote, kad teikiami pakeitimai e, garantuotų statistinių duomenų aktualumą ES lygmenių. Ar manote, kad šiais pakeitimais bus garantuotos nacionalinių statistikos tarnybų nepriklausomumas pasitelkiant metodiką, standartus ir procedūras statistikos duomenų rinkimų ir pateikiant tuos duomenis bendrai ES statistinių duomenų bazai. Ačiū Aldė frakcijos vardu, Nils Torvalds dabar kalbės. E, aš e, noriu pasakyti, kad mano uh, šviesos asmenimo uošvis buvo labai garsus statistikos specialistas. Ir e, buvo kalbama jau tuomet, kad dažnai statistika naudojama e, politiniais tikslais. Mes žinome apie patį ryškiausią atvejį Graikijos ir e, vienas iš buvusių statistikos tarnybos vadovų e, dabar yra patrauktas baudžiamo atsakomybėn už statistikos iškraipimą. Ir kaip jūs galite, pas, ką galite pasakyti apie skirtingų valstybių narių tradicijas, žiūrint į statistiką? Miguelis Viegas iš Guė. E. Mes visi žinome, kokia yra svarbi Europos statistikos sistema ir Eurostatas. Ekonominėms politinėms diskusijoms labai svarbu statistika. Mes turime jau galimybės geresnės naudotis e, statistiniais duomenėmis, dėl to, kad egzistuoja duomenų bazės, labai svarbu Europos institucijoms e, statistiniai duomenys, ypač Europos semestro kontekste. Taip pat reikia pasakyti, kad labai sudėtingas yra statistikos uždavinys ne tik rinkti informaciją, bet taip pat apsispręsti, kaip naudoti ir kaip taikyti skirtingus kriterijus. Labai sunku yra E, objektyvų grinumą užtikrinti statistikoje. Nors mes ir labai kovosime už e, objektivumą ir nepriklausomumą, tą padaryti labai sunku, sudėtis labai užduotinga ir e, numatomi pokyčiai, pavyzdžiui, dėl e, bendrų nacionalinių pajamų skaičiavimo. Ir e, dėl to, kaip mes vertiname turtą e, veikia suvestinius pinigų produktus, reikia atitinkamai koreguoti skaičiavimus ir tai turi poveikio monetarnės politikos modeliams, kurie bus e, naudojami skaičiuojant, e, tuose modeliuose atliekant skaičiavimus. Europos semestras tai labai sudėtinga uh, sritis susijusi su statistikos e, duomenų rinkimu, taip pat e, dėl to, kad sritis tam tikros yra susijusios tarpusavyje. Ir tas sudėtingumas turi būti pripažintas. Mes tik tai pasitikėdami galėsime e, šalinti problemas, pasikeimas, tai yra visuomenės pasikeimas statistikos institucijomis, nes kitaip gali kilti rimtų problemų dėl nepriklausomybės. E, tai yra susijęs su nacionalinėmis sistemomis tam tikrų mastų. Tačiau Eurostato kontekste norėčiau paklausti, kokie e, kriterijai yra aktualiausi, ką galite pasakyti iš jūsų ataskaitos apie tai. Kitas dalykas e, - taupimas taip pat e, turi tam tikrą poveikį. Niekas negali e, neikti, kad Eurostatas ir Europos statistikos sistema turės tik tai aukti, nes nėra kitos išeities, kadangi užduotis yra sudėtingos. Ir kai taip galima suderinti su taupimu? Kokios priemonės, kurias mes galime e, priimti komitete, galės užtikrinti, kad sistema ir toliau deramai funkcionuos? Dėkui, Svenas Gygoldas, Žaliųjų atstovas. Pone Vizelį, galbūt uh, galėtumėte mums padėti geriau įsiminti jūsų įpėdinio pavardę. Galbūt e, turėtumėte mums kokį patarimą, kaip geriau jį įsiminti. Nes jūsų pavardę mes pakankamai greitai ir gerai įsiminėme. Šie metai bus pirmieji kai pradėsime gyventi pagal ESA 2010 patvirtintas taisyklės, kuomet komisija turi e, pateikti atskiras ataskaitas apie blogas paskolas. Tiksliau dėl nenumatytų įsipareigojimų. tam, kad e, tam tikros investicijos, kurios galbūt e, nėra visiškai prasmingos, galėtų ir toliau būti įgyvendinamos, netaikant jų atžvilgių Maastrichto kriterijų. Tam būtina užtikrinti skaidrumą. Noriu paklausti, kiek toli pasistumėjote į priekį šioje srityje ir e, kokius pajėgumus valstybės narės turi, kad galėtų surinkti statistinius duomenys apie nenumatytus įsipareigojimus, nes mano šalyje netgi e, atskiri suinteresuoti subjektai nelabai įsivaizduoja, kokios e, grėsmės čia yra susijusios su šiais nenumatytais įsipareigojimais, Taigi, kaip mes dabar turėtume padėti piliečiams, kad tokiu būdu dėl nenumatytų įsipareigojimų finansinių nepadidėtų nevaržomai iki nevaržomo masto valstybės skola. Kokių čia matote galimybę? Dėkuoju. Dėkuoju. Bukar Balts dar taip pat noriu pasakyti. Prašom, jeigu norite. Dėkuoju pirmininkė. Pone Vizerė, aš norėčiau grįžti prie vieno dalyko, jūs minėjote. Metinėje ataskaitoje kalbam apie nepriklausomas e, gerai dirbančias e, institucijas, bet ne viskas dar yra padaryta ir politinis e, žemėlapis valstybėse narėse yra nevienodas, e, kuriant Europos statistikos sistemą. Ir kaip Jūs galvojate, ar yra tokių nepakankamai nepriklausomų institucijų statistikos ir kaip galima užtikrinti, kad statistika ir išlaikys savo statistinę vertę ir netaps e, politinę vertę tie statistikos duomenys. Ačiū. Dabar ponui Vizeris žodis. Dešimčiai minučių maždaug diskusiją apibendrinti atsakyti klausimus. Labai ačiū. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad aš esu Europos statistikos valdymo patariamosios e, tarybos vadovas. Mes užsimame taip vadinamais meta klausimais labiau, ne e, pačiais duomenimis, nors daugelis iš mano kolegų, iš tikrųjų visi, e, turi patirties statistikos srityje kai kurie net buvo statistikos tarnybų vadovai ar vieni iš vadovų. Pabandysiu iš eilės į klausimus atsakyti, nors kai kuriuos galima ir sugrupuoti. Pirmieji pastebėjimai ir gal tokie klausimai su paslėptomis mintimis E, koregavimas duomenų nacionaliniuose statistikos biuruose, tarnybose. Viskas prasideda ir baigėsi atrankos ir paskirimo procedūra, e, pagal kurią atrenkami vadovai tokių institucijų. Ir vadovaujamasi tik kompetencijos dalykais, kompetencijos patirties statistikos srityje elementais. Aš tikėjausi ir daugiau panašių klausimų apie tai. Bet iš tikrųjų nėra kažkokių paslėptų dalykų tikrai nėra. Statistiškai e, matome tam tikras tarsi grupė žmonių, kurie vadova, vadovauja e, institucijoms statistikos ir atsistatydina, išeina iš darbo, kai pradeda dirbti naujos vyriausybės. Mes sekame tokias situacijas. E, kiekvienu atveju galima pateikti paaiškinimą. Mes, aišku, neužsimame e, e, tyrimu teisminiu. Mes e, tikime tuo, ką mums sako. Ir, aišku, kyla klausimas, ką būtų galima daugiau padaryti. E, viešumas būtų svarbus siekiant užtikrinti, kad atrankos procesas pirmiausiai akcentuos kokybę ir tą galima užtikrinti. Yra elementai, kurie turi įtakos duomenims. Taip, apie tai buvo klausima, ar yra tokių dalykų, bet mes neturime žinių ir taip pat neįtarėme, kad tai būtų. E, ir e, problemos susijusios su Graikijos statistika jau yra išspręstos. Tai tiek apie skirimo procedūrą. Dar galiu pasakyti, jog nebejojame dėl atsidavimo kompetencijos e, komisijos e, pasiūlymuose dėl Eurostatą, dėl pono Radamacher – Tai yra mm, vadovas ir mūsų taryboje e, tikrai buvo svarstama jo kandidatūra ir mes esame e, labai patenkinti jo patirtimi statistikos sėtie jo žiniomis. Taip pat norime užtikrinti, kad ateityje tokie paskirimai būtų daromi pagal patirtį, ekspertizę E, komisija, gali sakyti, egzistuoja sistema, kuris, e, kurią vargu ar galima pakeisti, bet galiu atsakyti jums, kad jūsų rotacijos sistema mm, mm, neužtikrina, kad kitas Eurostato vadovas bus taip pat patyręs statistikos srityje, kaip kad ponas Adamacher, o kažkada bus keičiamas vadovas. Ir Eurostatas yra komisijos padalinys ir svarbiausias dalykas yra e, vadovavimo įgūdžiai. Bet Eurostatas yra Europos statistikos sistemos e, pagrindinis elementas ir jis turi parodyti pavyzdį daugelį sričių. Būtent taip aš žiūriu į šį klausimą. O kaip mums tai užtikrinti? Nenorėčiau dabar žengti į vieną ar kitą e, sritį. Mes neturėtume pernelik politizuoti šio dalyko, nes kils pavojų. Tai neturėtų būti politinis sprendimas, bet reikia užtikrinti komisijai nepriklausomą atranką. Taip atsakyčiau šį klausimą. O visi klausimai e, dėl generalinio direktoriaus, jo ar jos e, rotavimo E, pastebėjimai dėl įdarbinimo Eurostato lygmenių ir nacionalinių statistikos institucijų e, lygmenių reikia užtikrinti deramą procesą. Taip pat buvo klausimas e, vienas, ponas Torvalds pateikė, kokios yra problemos ar labai rimtos. Kai kurios nacionalinės statistikos institucijos e, galbūt ne visiškai laikosi statistikos praktikos kodekso, ne visų detalių, bet e, šiaip jų nepriklausomas yra tikrai įtvirtintas ir politikai nesikiša jų veiklą. Tačiau yra tam tikrų institucijų, dėl kurių susidaro įspūdis, kad paskirimas, pakartotinis paskirimas ar nusivylimas vadovais ar atleidimas jų yra politinio ciklo dalis, kad tai sutampa su politiniu ciklu. E, mes esame pasižiūrėję kai kuriuos klausimus ir turime prisiminti, kad nacionalinė statistikos sistema nėra tik tai vienas kažkoks, viena kažkokia institucija, yra regioniniai padaliniai. Ir kuo žemiau e, eini į regioninį lygmenį, tuo dažniau susidaro įspūdis, kad paskirimai yra susijęs su E, tam tikrais biurokratiniais dalykais žmonės neturint, nebūtinai turintys patirties statistikos srityje yra skiriami į e, postus vadovauti padaliniam statistikos. Manau, kad e, nėra vis tik tai didelio pavojus visai statistikos sistemai, bet atrodo, kad kai kurios šalis tvarkosi geriau negu kitos. Tai taip pat pasakytina ir apie finansavimą tų statistikos sistemų. Mes esame įsitikinę, kad Eurostatas e, sugebėjo ir sugebės veiksmingai dirbti, nežiūrint e, biudžeto taupimo, darbuotojų mažinimo. Mes per keletą metų kalbėjome su kolegomis, kai jie pas mus pat vyksta, e, diskutuojame taip pat su atitinkamų nacionalinių institucijos e, statistikos tarnybų vadovais ir klausime jų, kaip jūs e, tvarkote su mažesniais ištekliais. Kai kuriuose šalyse yra nemažai problemų, tačiau didelė dalimi galiu pasakyti, kad biudžeto problemos nesukėlė per nelik didelių sunkumų daugumai valstybių narių kai kur ten, kur BVP yra žemesnis negu vidurkis, nenorėčiau jų e, vadinti daujomis valstybės narėmis, nes jau, jau senokai e, prisijungia, bet yra problemų, nes finansavimas ir atlyginimai yra tokie, kad neužtikrinama nuolatinė aukšta kokybė. Darbuotojai palieka šios tarnybos. Taip pat e, nemažai sulaukiau dabar klausimų dėl kitų aspektų. Ne į visą visas detalės sureaguosiu, bet ponui Baje noriu pasakyti, jūsų klausimai, kai kurie būtų gal labiau skirti ne Eurostatui, o ne mūsų tarybai. Ekonomikos daugiametiškumas reiškia, kad investicijos kaip po tokios nebūtinai yra geros arba blogos, išlaidos švietimui kai samdomi mokytojai, yra akivaizdu investicijos į žmogiškai kapitalą ir nuomonės e, skiriasi dėl to, kiek socialiai produktyvių investicijų galima užtikrinti e, daugiau e, asfalto naudojant automagistralę tiesiant bet stabilumo pakte tie dalykai galbūt nėra tokie svarbus, bet mes, ekonomistai, e, suprantame, e, kaip tvarkomasi su nacionalinėmis sąskaitomis ir investicijų duomenimis ir mūsų pasaulis nėra tobulas. Bet tai nesusijęs su uh, uh, tik tai dešimtaisiais metais e, statistikos sistemos, jau 95 metais kai kas išiškė ir jeigu mes pažiūrėsime į valstybių narių ekonominės politikos prioritetus, tai jos taip pat pačios daug galvoja apie statistiką. Panašiai ponui Gygoldui galiu atsakyti. Jis klausė apie nenumatytus įsipareigojimus. Taip yra spragų šioje srityje. ISA 2010 e, bent jau šiek tiek išryškino tam tikrus įsipareigojimus, kurie e, laipsniškai perdomi nevyriausybinėms institucijoms Jeigu pasižiūrėsime į e, BVP ir skolos dalykus pagal ISA 2010, e, kai kurie dalykai priskiriami privačiam sektoriui, nors tai buvo viešojo sektoriaus įsipareigojimai. Daugelie atvejų geležinkeliai, ligoninės ir panašiai E, tai buvo priskirti, aš sakyčiau, kad tam tikros pažangos pasiekta, bet tai nėra dar tobula situacija. Bet tai, ką jūs minėjote, taip pat nėra visiškai susijęs su statistikos valdysena, gal labiau su skaidrumo dalykai statistikoje. E, Manau, kad šiaip visi paminėti elementai gali užtikrinti, jog statistika suvaidins gerą vaidmenį kaip ekonominės politikos tam tikras rodiklis, bet nekintamasis. Europos Europos Sąjungoje Mes turime galvoti apie statistikos e, variklį, turime e, naudoti sudėtingomis taisyklėmis ir e, reikia išlikti visuomet budriems ir dar kartą pakartosiu, kad pasikiu jūsų pagalba, kad mes vis kartu stebėsime, kaip e, vystos šis rytis. Dėkoju, mes išliksime e, budrus, ačiū Jums už bendradarbiavimą per praeitus metus. E, sieksime bendrauti su juo, mes pasižymėjome jo pavardę, bet lauksime, kol bus oficialiai jo kandidatūra pristatyta. Naudosime savo prie rogatyvomis, pradėjom procedūrą Europos parlamento atstovų skirimu. Laukėme koordinatorių pastabų ir paskui mes dirbsime toliau, kad galėtume priimti galtinius sprendimus dėl statistikos, taip pat atsižvelgsime jūsų kriterijus. Turiu pasakyti, kad su jumis visiškai sutinku. Labai ačiū, ponia Vizerė. Po poros minučių prasidės balsavimas. Okay, colleagues, let's start with the vote. Kolegos, tad pradedam balsuoti. Yes, sorry, colleagues, can we... Atsiprašau, pirmiausia pasitikrinkim e, elektroninio balsavimo aparatus, tad pradėkim. Pirmiausia, pasitikrintim, pasitikrinkim, pradedam balsuoti. Išbandykim sistemą.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 sistema veikia, tad dabar galim jau balsuoti iš tikrųjų. Eleza Ferreira. Pone pirmininkė, prieš pradedami balsuoti, norėčiau labai aiškiai pasakyti, nes balsavimo sąraše to nėra, kad socialistų frakcija negali, tiesiog turi tam tikrą raudonąją liniją dėl kompromiso A ir kompromiso C. Ne, turiu galvoj kompromisinį sustarimą A ir C. Taip. Jeigu žodžiai provided all, provided, uh, provided that all legal means of appeal have been exhausted, uh, jeigu tada E, mes tada balsuotume tai. Tai yra, mums tas sakinys svarbus, kad e, mes norėtume, kad tas sakinys būtų, kad e, tiesiog, kad išvelgiama, tai yra, būtų panaudotos visos teisinės priemonės, apskundimo priemonės su tą sąlygą. Ta, tai mums svarbu, aš tą dar kartą noriu pasakyti tiesiog skaidrumo sumetimais. Pirmininkas. Dabar dar pasitikslinsiu. Socialistų frakcija mano, kad kompromiso A antra dalis man, tiesiog masto, kad reikėtų atmesti, nepritarti antrai daliai. Tad, na, o dabar pereikim prie Kay Swinburne pranešimo dėl ECB e, galių taikyti sankcijas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketur, už antras buvo pakeitimas. Keturioliktas, kas už, kas prieš, susilaikiusiai, atmestas keturioliktas pakeitimas. Ketvirtas pakeitimas, kas už jį balsuoja, kas prieš, susilaikė K. Ne, nepriimtas. Ne, 14, prieš 14 buvo balsuota prieš ir todėl turim balsuoti atskirai dėl ketvirto pakeitimo. Kas už jį? Kas prieš? Susilaikiusiai? Priimta. Kompromis, kom, a, kompromisas. Balsuojama dalimis Pirma dalis. E, balsuojam e, už frazę be, be žodžių, kuriuos perskaitė Eliza, kas už, kas prieš, susilaikiusieji, priimta. Antra dalis. Kas už, kas prieš. Atrodo, reikia pasitikrinti elektroniškai. Pradedam balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiam. Priimtas šis pakeitimas. Pereikim dabar prie 19 pakeitimo. Čia perskaitysiu visus tuos pakeitimus. The procedure shall belong to the ECB. There is an objection to the oral amendment. Yra prie, prieš keturi nariai prieš šį pakeitimą. Keturi ar kaip? Du. Vienas, du. Tada trys. Ne, keturių narių nėra. Tada skaitau including collection of statistics, the procedure for sanctions shall belong to the Bank Resolution Fund. Who, those in favour? Kas balsuoja už šią formuluotę, už šį pakeitimą? Kas prieš? Turim pasitikrinti. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiam. Atmesta. Vienu, vieno balso e, dauguma. Dabar pirminis pakeitimo tekstas. Kas už jį, kas prieš. Reikia pasitikrinti. Pradedam balsuoti elektroniškai. 19 pakeitimas pirminis teksto variantas. Atmestas 20 pakeitimas balsuojam dalimis. Pirma dalis. Kas už, kas prieš, susilaikiusieji priimtas. Antra dalis. Kas už, prieš, susilaikę, reikia pasitikrinti, pradedam balsuoti dėl antros 20 pakeitimo dalies. Atmesta. Yes. No, no, I was saying only when I see the voting list. You open. Okay. Uh, rejected. Now. Tad buvo atmesta. Penktas pakeitimas. Kas už? Prieš? Reikia patikrinti. Balsuojam dėl penkto pakeitimo. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Priimtas penktas pakeitimas. 21 pakeitimas. Kas už jį, kas prieš, susilaikiusieji, atmestas. 22 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Taip, Dėl 22 pakeitimo balsuojam, jeigu tik taip 21 pakeitimas priimtas, bet taip nėra. Toliau. 20, dėl 22 pakeitimo galima balsuoti tik, jei 21 priimtas, bet taip nebuvo. B kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta. Aštuntas pakeitimas kas už, prieš, susilaikiusiai, mm, rodos priimta. 24 pakeitimas už, prieš, susilaikiusiai, priimtas. 25 pakeitimas kas už jį, kas prieš, susilaikiusiai, priimtas. Toliau kompromisas C Balsuojam dalimis. Pirmiausia, dėl pirmos dalies. Kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta. Antra dalis, kas už, prieš, reikia patikrinti dėl balsavimo rezultatų dėl antros dalies. Balsuoti pradedam elektroniškai. Balsuoti baigiam. Priimtas Vienuoliktas pakeitimas. Jei jis bus priimtas, tai tada e, kalbinių požiūrių bus pakoreguotas. Tekstas yra prieš akis, kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimtas. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, reikia patikrinti dėl 12 balsavimo rezultatų. Pradedam balsuoti dėl 12 pakeitimo. Balsuoti baigiam. Priimtas. 13 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikiusiai priimtas. O dabar balsuosim dėl taip pakeisto teksto, balsuojam elektroniškai, pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Priimtas pranešimas. Dabar turim balsuoti dėl teisėkuros rezoliucijos. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam, nors, nors kažkas nepabalsavo. Priimtas. Priimta rezoliucija. 31, 24 buvo susilaikę. Uh. E, Dabar galim pereiti prie kito pranešimo. Dėl Europos centrinio banko statistinės informacijos rinkimas rinkimo. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šeštas pakeitimas ir kartu žodinis pakeitimas dėl e, shell veiksmažodžio may vartoti. Kas už tą pakeitimą, kas prieš, susilaikiusiai priimta. Septintas pakeitimas, jie atsijėmė jo autorius. Aštuntas pakeitimas, kas už jį, kas prieš, susilaikiusiai priimta. Devintas pakeitimas kas už, prieš, susilaikiusiai priimta. Dešimtas pakeitimas kas už, jį, kas prieš. Reikia pasitikrinti dėl dešimto pakeitimo. Pradedam balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiam. Priimtas. 11-12 pakeitimai juos atsijėmė autoriai, autorius, 13 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta, 14 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimtas, 15 e, pakeitimą atsijėmė autorius, 16 pakeitimas kas už, kas prieš, reikia pasitikrinti dėl 16 pakeitimo, pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Atmestas 16 pakeitimas, 17 pakeitimas, kas jį, už jį, kas prieš. Atrodo paprasta dauguma, bet vis dėlto pasitikrinkim dėl 17 mm, pakeitimo balsavimo rezultatų. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Atmestas 17 pakeitimas. 18. Čia techninis e, pakoregavimas dar yra pridėtas, kas už jį, kas prieš, susilaikiusiai priimtas. 19 ir 20 pakeitimai atsiimti, pirmas pakeitimas, kas už jį, kas prieš, susilaikiusiai priimtas. 21 pakeitimas, kas prie, už, kas prieš, susilaikiusiai priimtas. Trečias pakeitimas, kas už jį, kas prieš, susilaikiusiai priimtas. Ir dabar balsuojam elektroniškai dėl taip pakeisto pranešimo teksto. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. 48 e, už, 6 prieš, 2 susilaikė. Tad dabar dėl teisėkūros rezoliucijos balsuoti pradedam. Baigiam balsuoti. 48 už, 8 prieš. Pranešimas priimtas. Noriu pasveikinti pranešėjui ir bendram pranešėjui. Tad posėdis baigtas. Ir tada atnaujinsim darbą trečią valandą.